Okej. Okay. Okay. Välkomna. Ursäkta att jag blev lite sen. Ja. Labas rytas visiems, atsiprašau, kad šiek tiek vėluojame. Turėjau sustikti su Lasiletinen, su juo pasikalbėti apie tai, kad kai kurie pakeitimai mano pateikti yra nepriimtini. Aš dabar kaip pirmininkas turiu nuspręsti, ar pakeitimai yra priimtini ar ne. Ir sekretorijatas man davė patarimų dėl to, bet aš turiu priimti sprendimą ir noriu prieš priimtumą sprendimą išklausyti pranešėjo nuomonę ir dėl to su ponu Latinen pasišnekėjau. Kaip sakiau, šiandien nebalsuosime dėl pono Bragetos pranešimo dėl pacientų judumo. Tiems, kurių vakar nebuvo, noriu pasakyti, kad dėl to nebalsuosime, kad Envi komitetas kreipėsi į teisės tarnybą e, dėl teisinio pagrindo. Be to, kaip šio komiteto pirmininkas, turėsiu šį klausimą aptarti su pirmininku Uski, nes reikia aptarti mūsų abiejų komitetų kompetenciją ir nesutarimus. Reikia mums čia aiškumo. Pirmiausia, pasišnekėjau su ponu Brageto, paskui su pirmininku Uski, kad galėtume viską išsiaiškinti. Bet dėl to reikia atidėti balsavimą. Tai reiškia, kad pirmas e, pa, klausimas, dėl ko balsuosime, tai yra Laseletnien pranešimas. Yra trys pakeitimai, dėl kurių nebalsuosime, tai yra pirmas, 35 ir 46. Mes su sekretorijatu ir pranešėju aptarėm šiuos pakeitimus ir nusprendėme, kad jie yra nepriimtini, taigi dėl jų nebalsuosime. O dabar galime pereiti prie paties balsavimo. A kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Kai paprašysiu balsuoti elektroniniu būdu, tai ir balsuosime, sako pirmininkas matau, kad neaiškus rezultatas, taigi, kai matysiu, kad rezultatas neaiškus, tai tada. O dabar 22 atkrenta, 23, 24, 25 yra identiški, kas už, prieš, susilaikė. Reikės dėl šitų pakeitimų pasitikrinti. Prašom pradėti balsuoti elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Vienu socialistu per daug, bet nesvarbu. 20-22 būtų taip. Atmesta. 27. Kas už? Prieš. Man atrodo, kad patvirtintas, bet pasitikrinkime. Balsuokite elektroniniu būdu, prašom, dėl 27. Balsuoti pradedame. Ar jau visi balsavote? Balsavimas baigtas. 26 už, 18 prieš, niekas nesusilaikė, patvirtinta. 26 atkrenta, 28 už, prieš. Atsiprašau, sako pirmininkas, atkrenta tas pakeitimas. 29 kas už. Prieš. Susilaikė, patvirtintas. Trisdešimtasis už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. Trisdešimt pirmasis už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. 32. Kas už? prieš, susilaikė, patvirtintas. 33 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 34 už. Prieš susilaiko patvirtinta. Trisdešimt penktas yra atsimtas, trisdešimt šeštas ir trisdešimt septintas yra identiški. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. 38 kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. 40 kas už. Prieš susilaiko atmestas. 42 kas už. Prieš susilaiko atmestas. 41 dėl jo nebalsuosime. Atsiprašau, balsuosime dėl 41. Kas už? Prieš. Susilaiko atmestas. 39. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtintas. 43. Už. Prieš. Susilaiko patvirtintas. 44. Kas už? prieš susilaiko patvirtintas, 45 už, prieš susilaiko atmestas, 47 už, prieš susilaiko atmestas, 46 šeštas nepriimtinas, 48 kas už Aš su pranešėjų kartu nusprendžiau. Ar galite pasakyti, kokia priežastis? Priežastis yra ta, kad komisija komisijos negalima komisija negali prašyti valstybės narės priimti teisės priemonę. Mes negalime pasakyti komisijai tai padaryti. Mes kaip parlamentas tai galime padaryti, bet negalime prašyti komisijos tai padaryti. Toliau. 48 kas už? Prieš. Susilaiko. Atmestas. 58 kas už. Atleiskite, 49 kas už. Prieš susilaiko patvirtintas. 50 kas už. Prieš susilaiko atmestas. 51 kas už prieš, susilaiko atmestas, 52 kas už, prieš, susilaiko atmestas, 53 už, 53 ir 4 prieš, susilaiko atmestas. 55 ir 6 yra identiški, kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 57 už. Prieš susilaiko patvirtintas. 58 už. Atsiprašau, e, balsavimas dalimis. Pirmoji dalis. Prasideda žodžiais calls. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. Antroji dalis. Prasideda and to carry out. Kas už? prieš susilaiko patvirtintas 59 už, prieš susilaiko patvirtintas 60 kas už, prieš susilaiko patvirtintas 61 ir 2 identiški kas už, prieš susilaiko atmestas 63 už, prieš susilaiko patvirtintas 61 64 už. Prieš. Susilaiko atmestas. 65. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtintas. 66 atkrinta. Pirmas už. atsiprašau, neturime dėl šio balsuoti. Antras, kas už? Prieš. Susilaiko patvirtinta. Trečias už. Prieš. Susilaiko patvirtintas. Ketvirtas už. Atsiprašau, reikia patikrinti trečią. Dėl trečiojo balsuojame elektroniškai. Vėlgi EPP yra per daug. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. 23 už, 19 prieš, niekas nesusilaikė, patvirtinta. Ketvirtas, kas už? Prieš susilaiko patvirtintas penktas. Kas už? Įvyko nesusipratimas, ypač vertime į vokiečių ir olandų kalbas. Ten yra blogai išversta, nes šiame pakeitime sakoma, kad tai nereguliuoja pramonės e, reguliuojant e, sistema O vokiškame vertime tai atrodo, kad tai taikoma vienai bendroviai, o ne sektoriu. Angliška versija tvarkoje. Gerai, balsuojame angliškos versijos pagrindų. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtinta. Šeštas, kas už? prieš, susilaiko patvirtinta. Aštuntas kas už, prieš, susilaiko atmestas. Septintas kas už, prieš, susilaiko atmestas. Devintas, dešimtas ir vienuoliktas, vienuoliktas identiškai kas už, prieš, susilaiko atmestas. 12. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. 13. Kas už? Prieš susilaiko Neaišku, patikrinkime elektroniniu būdu. 13 pakeitimas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Taigi 23 už, 20 prieš, niekas nesusilaikė, patvirtintas. 14 ir 15 identiški, prašom kas už prieš, susilaiko, atmestas. 16 kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 17 už, prieš, susilaiko, atmestas. 20 ir 21 identiškai kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 19 už. Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. 18 už. Atleiskite, jis atkrenta. Taigi, galutinis balsavimas dėl rezoliucijos projekto su pakeitimais. Elektroniniu būdu prašom balsuoti. Vien ar dviem per daug socialistų. Dar kartą. Iš naujo. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Keturiasdešimt du balsai, dvidešimt aštuoni už, keturiolika prieš. Niekas nesusilaikė. Sveikiname poną Lechtinen.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 turime tris balsavimo sąrašus, teisėjų kūros rezoliucija dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių nėra pakeitimų. Pradedame nuo teisėjų kūros rezoliucijos. Mes e, nekeičiame jos, tiesiog balsuojame dėl viso dokumento, prašome balsuoti. Eh, alla röstat, omröstningen avslutad. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Taigi, 45 balsavo už 42 prieš 2 kolegos, vienas susilaikė. Taigi, teisėkuros rezoliucija patvirtinta dabar klausimas žodžiu. Matote, jog yra vienas pakeitimas žodeliai we, e, siūloma pakeisti bendryje ir valstybės narės priklausomai nuo jų kompetencijos. Taigi reikia balsuoti dėl pakeitimo šio už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar elektroniniu būdu balsuojame dėl klausimo žodžių. Prašome balsuoti. EPP frakcijos narių vienu per daug balsavo, bandome dar kartą balsuoti. Prašome balsuoti. Ar visi balsavote? balsavo 41 kolega, U visi balsuoja už, taigi nuspręsta. Ačiū, ačiū, labai pirmininkas padėkoja visiems, nebuvo viskas labai sudėtinga. O dabar rezoliucija, kuri bus pateikta po žodinio klausimo. Dabar balsuojame dėl pirmo pakeitimo. Udo Bulman ir socialistų frakcija. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antrasis pakeitimas. Dar žodinis pakeitimas jam yra pateiktas. Aš norėčiau padaryti žodinį pakeitimą sakoma, taryba turėtų susitarti dėl trumpojo laikotarpo priemonių 8 metais, kad būtų užtikrintos a, pakankamos pajamos. Todėl a, negalime čia kaž, reikalauti iš tarybos kažko užtikrinti, taigi kaip sakiau, imtis priemonių prieš klimato kaitą, o valstybės narės ir socialiniai partneriai turi užtikrinti pakankamą finansavimą atitinkamų priemonių. Ir reikia atsižvelgti į ypatingas visuomenės grupės, ponas Bušelvietijus. Viskas atrodo gerai, bet gal reiktų pasakyti, val, valstybės narės, socialiniai partneriai pagal priimta praktika turėtų užtikrinti. Ar būtų gerai taip? Pirmininkas neprieštarauja. Ar galime pritarti tokiam pakeitimui ir balsuoti dėl jo, dėl antrojo, taigi už, prieš, susilaikė, patvirtinta, trečiasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta, ketvirtasis už, prieš susilaikė patvirtinta, penktasis už, prieš susilaikė patvirtinta, šeštasis už, prieš susilaikė patvirtinta. Kompromisas A už prieš susilaikė patvirtinta. Septintasis atkrenta, kompromisas B už, prieš susilaikė, patvirtinta. Aštuntas atkrenta, dabar balsuojame dėl rezoliucijos projektų su pakeitimais, elektroninis balsavimas, prašome balsuoti. Socialistų per daug balsavo, reiks bandyti dar kartą. ponė pirmininkė. E, jūs gal priminkite, jeigu balsuoja vienu per mažai, EPP narių balsuoja tiek, kiek reikia. Sako pirmininkas, taigi balsuojame. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Rezultatas yra toks. 44 balsavo už 41 Niekas nebalsavo prieš, trys kolegos susilaikė. Taigi niekas nebalsavo prieš ir trys susilaikė, vienareikšmiškai patvirtinta. Saugos om multilingua. O dabar Sugor pranešimas daugia kalbystė. Prašom, kolega nori tarti keletą žodžių. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau kolegų dėmesį atkreipti į antrąjį pakeitimą, kur kalbama apie dialogą tarp kultūrų ir klasikinės kalbas, senoje graikų ir lotynų kalbas. Ir šis pakeitimas e, daromas ne dėl kultūrinių priežasčių, Tačiau dėl instrumentų, kurie yra reikalingi vykdyti kažkokias pareigas ar užsimti kažkokią veiklą. Taigi, klasikinės kalbos yra papildomas e, e, pranašumas tiems, kurie nori užsimti tam tikrą veiklą. Pirmininkas prašo kalbėti tik dėl darbo tvarkos, taigi pirmas pakeitimas už, prieš susilaikė patvirtinta. Pirmas atkrenta, dabar antras. Už, prieš, susilaikė atmesta. B kompromisas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Trečiasis atkrenta, ketvirtasis už, prieš, susilaikė patvirtinta. C kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. Penktas aštuonioliktasis atkrenta kompromisas D už, prieš susilaikė patvirtinta. Šeštas devintas atkrenta E kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta septintas, aštuntas atkrenta. Dabar jau dešimtasis pakeitimas už prieš susilaikė patvirtinta. F kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta patvirtinta. Vienuoliktasis atkrenta, dvyliktas, tryliktas ir dvidešimt antrasis, kad atkrenta keturioliktas pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Penkioliktasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Šešioliktasis už, prieš susilaikė patvirtinta. Septynioliktasis už, prieš susilaikė patvirtinta. G kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. Devynioliktasis atkrenta, dvidešimtasis už, prieš. Mm -hmm susilaikė patvirtinta. 21. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 23. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 24. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 25. Už, prieš susilaikė patvirtinta. Dabar balsuosime dėl nuomonės projekto su pakeitimais. Dėl viso teksto balsuojame, prašome balsuoti. Ar visi balsavote? Tuomet baigiame balsavimą. Rezultatas toks. 44 balsavo už 43, vienas balsas prieš, niekas nesusilaikė, patvirtinta. Sveikiname pūną Sugor. Okej. Okay. Återigen uh, eh, the diction. Kitas klausimas. Biudžeto vykdymo patvirtinimas. Aš esu atsakingas už šį klausimą. Pateiktas tik vienas pakeitimas. Pirmasis Jį pateikė ponė Stauner, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar balsuojame dėl nuomonės projekto su pakeitimu. Balsuosime elektroniniu būdu, prašom pradėti. Ar visi balsavote? Ar dar kartą reikės pradėti? Taigi, pradedame iš naujo, prašom balsuoti. Baigtas balsavimas. Balsavimas baigtas. 44 balsavo, 44 už, niekas nebalsavo prieš ir nesusilaikė. Patvirtinta, labai ačiū. Toliau. Ponios Kretsu nuomonė dėl sanglaudos fondo. Balsuosime iškart dėl šio klausimo elektroniniu būdu. Prašom pradėti. Ar jau visi balsavote? Balsavimas baigtas. 43 balsavo, 43 už, niekas nesusilaikė, niekas nebalsavo prieš, sveikinu ponę Kretų. Toliau pono Kočiulovo nuomonė. Vienodas požiūris į savarankiškai dirbančius vyrus ir moteris. Septintasis pakeitimas už. Prieš susilaikę, patvirtinta. Devynioliktas už. Prieš susilaikė, patvirtinta. Devin... 19, 11, 12. Atsiprašau, sako pirmkas, ne 9 vis tik tai atskirai. Kas už? prieš, susilaikė, patvirtinta. Dešimtas, oi, pamiršau aštuntas, sako pirmininkas, dabar aštuntasis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. Dešimtasis, vienuoliktasis, dvyliktasis, tryliktas, dėl visų balsuojame, kas už, Atsiprašo pirmininkas 10, 11, 12. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 13. Kas už? Prieš susilaikė taip pat patvirtintas. 20. Už. Prieš susilaikė patvirtintas. 21. Už. Prieš susilaikė patvirtintas.

prieš, susilaikė patvirtintas, pirmas už, prieš, susilaikė patvirtintas, antrasis už, prieš, susilaikė patvirtintas, aštuonioliktasis už, prieš, susilaikė patvirtintas. Trečiasis atkrenta, ketvirtasis už, prieš susilaikė patvirtintas, penktasis už, prieš susilaikė patvirtintas, šeštasis už, prieš susilaikė patvirtintas. Dabar galutinis balsavimas dėl nuomonės projekto su pakeitimais. Balsuosime elektroniniu būdu, prašom balsuoti. Ar jau visi balsavote? per daug iš EPP. Atsiprašau, socialistų per daug. Vėl pradėsime iš naujo. Nėra čia viskas taip jau labai blogai. Nėra čia daug prieštarų. Balsavimas baigtas. Taigi 40 balsavo, 40 už, nei vieno prieš ir nei vieno susilaikiusio. Labai gerai patirbėjote, ponia Kočilovo. yeah. Yeah, yeah, yeah, but I have no indication anywhere. No, no indication. No. no. Okay. Mr. Leide. Pone Leide. Ponas pirmininkė. Labai gerbi ponė Panajotopolus, tačiau esame gavę dešimt pakeitimų. Aš ir pamatėme jos tik be 15.9, aš nespėjau perskaityti visko, galėjau pasižiūrėti tik tai 10 pakeitimų, e, te turėjau 15 minučių, taigi neturėjau laiko nei pasikonsultuoti su kolegomis mes dirbome komitete visą popietę, taigi ne, kadangi neturėjom laiko įsigilinti juos, tai nereikėtų jų svarstyti šį rytą. Pone Panajotopolos, ponas pirmininkė, mums buvo numatytas laikas iki 7 valandos ir aš juos išsiunčiau iki 7, prieš 7 valandą. Ja, jo komo at. Okay, now Vi kommer att rösta om dem eftersom fru Paniatopoulos har rätt i att... Balsuosime dėl jų. Pone Panajotopoulos teisė, jis sakė, kad terminas buvo iki 7 valandos. Tačiau aš sutinku su kolega, nėra labai gerai, kai pakeitimai pateikiami ir uh, per posėdį jų nespėjama apsvarstyti. Vakar mes negalėjome apie juos pasišnekėti ir kolega yra teisus. Bet buvo nustatytas terminas ir ponia Panajotopolos laikėsi to, to termino, taigi mes turime dėl jų balsuoti. Bet ateityje reikėtų gal prisiminti tai, Ypač dėl klausimų žodžių reikia turėti laiko apsvarstyti pakeitimus. Man atrodo, visiems tai tiktų. Naudinga pasikalbėti apie pačius pakeitimus ir nežinau, ką darys frakcijos, kai kas galbūt balsuos prieš dėl to, kad nevyko diskusija dėl jų, dėl to, kad neturėjome nuom, progos pasikeisti nuomonėmis. Bet dabar jau balsuosime. Klausimas žodžiu. Pirmasis pakeitimas. Kas už? prieš, susilaikė patvirtinta, antrasis už, Taigi kalbame dabar apie klausimą žodžiu. Nemanau, kad frakcijos jau nusprendė dėl to, kaip balsuoti. Bet iš tikrųjų neaišku šiek tiek, nes yra du klausimai. Vienas adresuotas komisijai, kitas tarybai. Dabar dėl to, kuris skirtas komisijai, taip? Nes jie sudėti netokia tvarka. Klausimas komisijai. Taigi antrasis pakeitimas. Už prieš susilaikė atmesta. Trys. Už prieš susilaikė patvirtintas. Ketvirtasis pakeitimas už prieš susilaikė patvirtintas. Dabar galutinis balsavimas elektroniniu būdu dėl e, klausimo komisijai projekto. Prašom balsuoti. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigtas. 41 balsavo, 40 už, vienas susilaikė, niekas nebalsavo prieš. Patvirtinta. Toliau klausimas žodžių tarybai. Pirmasis pakeitimas už, prieš, susilaikė patvirtintas. Antrasis už, prieš, susilaikė patvirtintas. Trečiasis už, prieš, susilaikė atmestas. Balsuojame dėl klausimo žodžių tarybai projekto, kas už, E, tiksliau balsuosime elektroniškai, prašom pradėti, ar jau visi balsavote, balsavimas baigtas, 40 balsavo, 38 už, niekas nebalsavo prieš, 2 susilaikė. <clears throat> Patvirtinta. Dabar balsuosime dėl rezoliucijos. Šeštas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Septintas, kas už, prieš, susilaiko atmestas. Aštuntas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Pirmas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Antras už, prieš, susilaiko patvirtintas. Trečias. Atleiskite. Antrasis pakeitimas. Elektroniniu būdu dėl jo prašom balsuoti. Aš slydau, sako pirmininkas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. 39 balsai, 17 už, 22 prieš. Jūs buvote teisus. Atmestas trečias pakeitimas už. Prieš susilaiko patvirtintas. Ketvirtasis už. Prieš susilaiko atmestas. Penktasis už prieš, susilaiko, atmestas. Taigi galutinis balsavimas dėl rezoliucijos projekto balsuojame elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. 41 balsavo, 40 už, niekas neprieštaravo, vienas susilaikęs. Taigi, rezoliucija patvirtinta. Nedėkokite man, o žmonėms, kurie padirbėjo. Tai yra komiteto atsakomybė ir ypač ponios Plan Filip. Pirmininkė, dėl šio klausimo, dėl vėlyvo pakeitimo pateikimo, jūs sakėte, kad turime iš to pasimokyti. Norėčiau išsiaiškinti, kokios čia būtų pamokos, nes aišku, gerai, kad pakeitimai būtų aptartai komitete ir gerai būtų, jeigu sekretariatas Gautinį terminą nustatytų kuo vėliau, kad galėtume pateikti tos pakeitimus. Tačiau viena pamoka yra būtų ta, kad prieš balsavimą nereikėtų terminą nustatyti 7 val. vakare. E, nors, aišku, reikėtų ko ilgesnio termino, kad visi kolegos galėtų pateikti pakeitimus. Taip, jūs teisus. Pamoka, dėl kurios aš pritariu ponui Leidė, tai yra, kad netgi dėl rezoliucijų gerai būtų jas aptarti. Aptarti pakeitimus, dėl kurių balsuosime kitą dieną. Ir tai yra svarbiausia pamoka. Ir kaip nustatyti terminą galima dar aptarti, bet svarbiausia yra aptarti pakeitimus. Taigi baigiame balsavimą. Ir toliau kitas darbo tvarkės klausimas.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 Nauji iš ESF tinkami finansuoti išlaidų tipai. Tai yra reglamento 1081 keitimas. Ir ponė Jons. Ačiū ponė pirmininkė. Šis pasiūlymas aptarė priemonę, e, kuri yra Europos konjunktūros paketo dalis. Mes pirmiausia siekiame e, supaprastinti lėšų skirimą e, Europos socialiniam fondui, supaprastinti ir paspartinti. To dabar ypač reikia. Man patinka komisijos pasiūlymas, jis e, atspindi tai, ko nuolat reikalavo EP ir mūsų komitetas iš tarybos ir komisijos gaila, žinoma, jog toks pasiūlymas pateikiamas tik ištikus kriziai ir dabar sakoma, jog bandysime mažinti biurokratiją šioje srityje. Trumpai aptarsiu, kokia yra situacija. Šiuo metu e, lėšos, e, kurios yra skirtos, gali būti tik labai ribotai e, sumokomas iš karto arba e, avansai yra labai riboti. Dabar bandoma keisti e, tvarką ir bandoma fiksuotą sumą e, nustatyti tiesioginėms, e, tiesioginėms ir netiesioginėms išlaidoms ir dabar fiksuotas išmokas iki 50 tūkstančių eurų bus galima sumokėti iš anksto. Aš anksčiau dėl to tarsi abejojau, kolegė sakė, jog reikia geresnės kontrolės, bet e, susisiekiau su nacionalinėmis institucijomis įvairiose valstybėse narėse, aptariau klausimą su biudžeto kontrolės komiteto nariais, aišku, su komisija pasikalbėjau ir jie mane įtikino, kad e, kontrolė yra vykdoma. Tiesiog būkštavau, jog nebuvo nustatytos viršutinės ribos, e, išmokant fiksuotas sumas. Taigi mes galime čia be didelių problemų viskam pritarti, kadangi fiksuotos sumos ir fiksuotų sumų ribos yra nustatomas pačių valstybių narių. Tikrai nebus, kad kažkoks projekto e, vykdytojas savavališkai viską nustatys, tačiau mm, viską padarys valstybės narės, kurios e, turės pateikti savo paskaičiavimus ir jų pagrindimą komisijai patvirtinti ir beje pažymimą, kad e, pateiktas pasiūlymas turi būti sąžiningas, subalansuotas ir jį būtų įmanoma patikrinti bei atsekti. Reiks kontroliuoti, e, kad valstybės narės viską daro tinkamai ir kad komisija vykdys savo kontrolę. Bet jeigu mes pernelyg viską subiurokratinsime, jokių, jokių pasikeitimų nebus, o juk reikia lėšas išmokėti kaip įmanoma sparčiau. Todėl nepateikiu jokių pakeitimų, noriu, jog šis dokumentas būtų kiek galima greičiau patvirtintas. Ačiū. So, so Na, tiesą sakant, šią temą esame aptarę su koordinatoriais taip pat. Todėl manau, kad ponios Jons nuomonė, aišku, yra svarbi. Turime mes pareikšti savo nuomonę, kaip panaudojamas ES fondų lėšos. Na, tačiau būna situacijų, kai e, lėšų reikia labai greitai. Ir kaip parlamentas mes nenorime visko sulėtinti, nenorime užkirsti kelio valstybėms narėms investuoti į švietimą ir panašiai. Man tai nepatiktų iš tikrųjų. Ir aš būtent, aš taip pasakiau koordinatorių posėdėje ir tam buvo pritarta, pritarta, tačiau, kaip sakė pana, jiems reikia tinkamos kontrolės ir patikrinimų. Bet šių lėšų dažnai reikia prasidės narėse greitai. Pana Taune. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė pranešėja. Pritariu poniai pranešėjai, jums reikia rasti pusiausvėrą pirmiausia tarp mūsų ketinimų, jog lėšos būtų iš SF teikiamos sparčiai ir efektyviai ir iš kitos pusės užtikrinti tinkamą kontrolę, kuri nebūtų pernelyg biurokratiška. Taigi reikia pusiausvėras tarp šių dviejų aspektų. Iš principo pritariu nuomoniai, kad mums reikia tokių vienkartinių fiksuotų išmokų, tai yra pakankamai geras pasiūlymas, tikrai ne, neprivalo ma, pateikinėti kiekvieną e, bilietėlį, važiuojant e, tramvajame ar kitur, kad gautų žmonės pinigus reikia mažinti biurokratiją, todėl pasisakau už fiksuotas išmokas. Kartu pateikime suvokti valstybėms narėms, kad jos panaudoja lėšas pagal bendro finansavimo programas ir privalo kontroliuoti tokių lėšų naudojimą. Aš dar svarstau galimybę, kaipgi reikia e, suderinti ESF e, su Europos globalizacijos fondu, atsižvelgiant į finansinę krizę. Komisija yra pateikusi savo pasiūlymą, ypač dėl vienkartinių fiksuotų išmokų. Būkštauju, jog neturėtumėme e, dviejų vienas kitą dubliuojančių priemonių remiančių e, tos pačius tikslus. Todėl dėl globalizacijos fondo turėtumėme patikslinti apibrėžimą ir taikymo sritį. Ačiū dabar ponas man. Dėkui, ponė pirmininkė. Kaip ir visuomet būna, Jorin, ponė Karin mane e, įtikino ir jeigu neteiksi pakeitimų, tai aš prisijungsiu prie tavo pozicijos, reikia kontrolės ir tai yra užtikrinta. Kalbant apie ESF, tai krizės metu yra labai svarbus instrumentas. Siekime, kad lėšos iš šio fondo būtų skirtos e, pajėgumų didinimui, prisitaikymo stiprinimui bei aišku, kad valstybės narės e, turi e, prisiminti, prisimti atsakomybę, kaip lėšos panaudojimas kontroliuoti. Pone Štauner teisingai kalbėjo apie e, vienkartinės fiksuotas išmokas, jos yra reikalingos, nes padeda sumažinti biurokratinę naštą. Ir gal tai būtų pradžia biurokratijos panaikinimo Europoje. Taigi, abi ponios puikiai padirbėjo ir mane visiškai įtikino. Ačiū. E, Daugiau niekas atrodo nenori kalbėti, bet aš pats norėčiau šį beitą pasakyti. Atsiprašau, ponas Leido. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpas komentaras. Pritariu tam, kas buvo pasakyta. Be, beje, aš esu surengęs sustikimų su uh, įvairiomis asociacijomis uh, e, Prancūzijoje, Prancūzijoje, kurios panaudoja e, Europos socialinį fondą ir jiems yra kilę įvairių sunkumų, tačiau manau, kad taip yra dėl Prancūzijos administracijos, o ne Europos. Visų pirma, išmokos išmokamos labai vėlai, asociacijos neturi daug pinigų ir <clears throat> vėlavimas gali priversti jas sustabdyti savo veiklą, nes kol jie laukia išmokos iš socialinio fondo, iš jų reikalavimą taip pat kažką sumokėti. Netgi Prancūzijos Respublika reikalauja juos mokėti darbuotojams. Taip negali tęstis. Kai kurios asociacijos nesikreipia į socialinį fondą, nes viskas yra per daug sudėtinga. E, jie neturi būtinų žinių, kad galėtų e, vykdyti visas biurokratinės procedūras, e, todėl kyla problemų dėl vėlavimo, dėl administracijos iš ES pusės ir iš Prancūzijos pusės. Būtų naudinga apmokyti darbuotojus ir valstybės pareigūnus, kad jie padėtų asociacijams pasinaudoti šiomis lėšomis, kurios yra naudingos, bet e, jas sunku gauti. Ačiū. Okay. Jag vill understryka det som alla har sagt. Aš tikrai noriu dar kartą pabrėžti, ką visi čia pasakė jau keletą metų. Aš Švedijoje dirbau vietinėje valdžioje, kuri, e, srityje, kuri buvo atsakinga už šias šios klausimus. Ir daug, mačiau, kaip daug žmonių tiesiog nustojo prašyti šio finansavimo, nes viskas yra labai sudėtinga. Mano šalyje veikia ištisos konsultavimo firmas, kurios pasinaudoja tų prašymų pateikimo sunkumais, nes žmonės patys negali užpildyti anketų. Ir tai yra negerai. Taip neturėtų būti. ten reikia tiek detalių užpildyti, prašant tų lėšų. Visi dėl to sutarė, visi sutarė, kad tuos pinigus reikia išleisti didinant, gernant įgūdžius ir taip toliau. Taigi pasiūlymas yra geras, nes jo bandoma atsikratyti ar sumažinti biurokratijos kiekį būtent tuo metu, kai valstybės narėms tokios pagalbos reikia. Komisijos atstovų šiandien nėra, aš jiems teikčiau žodį. Atsiprašau. Man buvo patikta informacija, kad jų komisijos atstovų nėra, bet jeigu yra, tai labai gerai. Labai ačiū. Aš noriu pasakyti keletą žodžių. Mes suprantame, kokie yra sunkumai įgyvendinant struktūrinių fondų ir socialinių fondų klausimus, priežastis ir na, šio pakeitimo pagrindimas ir yra, kad nes kad mes tikimės, jog tai išspręs daugiausia mažų ir nevyriausybinio organizacijų problemas. Tai būtų didelis supaprastinimas ir pagrindinė priežastis dėl ko e SF e, gyvendinimas yra laikomas daug sveitingesnės negu Europos regioninės plėtros fondas, nes e, išlaidos dažnai yra nedidelės, todėl didelis sąskaitų skaičius. Kai kalbama apie realiųjų išlaidų apskaitą, yra didžiulis palyginti su lėšomis. Bandome išspręsti šią problemą numatydami dvi galimybės, tai yra fiksuotas išlaidos jau buvo numatytos, o dabar naujas vienkartinių išmokų numatymas palengvins e, finansinį e, valdymą. Jeigu yra dar klausimų dėl e, praktinio gyvendimo, aš mielai atsakyčiau į tos klausimus. Ačiū. Labai ačiū. Pane Jons, ačiū komisijai už atsakymą. Ačiū, noriu padėkoti visiems kolegoms už pareikštą nuomonę ir pritarimą mano pasiūlymui dėl to, kaip turėtumėme darbuotis toliau. Tiesiog priminsiu, kad svarstoma, tai būtų jau kitas žingsnis, svarstoma galimybė E, pakeisti tam tikras turinio aspektus, atsižvelgiant į esamą krizę, pakeisti fondų panaudojimo galimybės. Mes e, su kolegomis iš kitų komitetų aptarėme galimybę žengti kitą žingsnį, pakeisti fondų panaudojimą, bet e, tai kitas žingsnis manyčiau, jog visos pusės yra pasirengusios ateityje grįžti prie šio klausimo, tačiau dabar mes turime žengti tą pirmąjį žingsnį, kuris yra labai svarbus. Ačiū. Baigėme diskusijas dėl šio klausimo. Och det här vid nästa sammanträde den 2 mars. Diskussionen är avslutad. Kovo antrąją mes Prie šio klausimo grįšime. Ir dar noriu priminti, kad e, balsavome daug sparčiau nei tikėjomės. Pirmiausia, kad dėl pacientų judumo nebuvo balsuojama. Kalbėjau e, su ponė Madeira ir gal mes dabar apsvarstysime dokumentą dėl niščiųjų. Šį klausimą turėjome svarstyti po pietų, bet gal spėsime dabar. Pone Stauner, jūs turite e, pranešimą dėl globalizacijos padarinių fondo. Ar galėtumėme aptarti viską dabar? Žinoma, reikia visus kolegas informuoti, gal su globalizacija nepavyks uh, visko paspartinti, negu su kitu klausimu, kuris yra grinai mūsų vidinis. Tai gal palauksime popieties. Gal Madeiros pran... nuomonę uh, apsvarstysime dabar. Taigi kitas darbo tvarkės klausimas. Pirmasis e, ponios Madeiro, e, ponios Madeiros klausimas - bendra Europos migracijos politika, principai, veiksmai ir priemonės. Tai nuomonės rengimas lybė komitetui. Pone Madeira, žodis jums. Obrigado, senhor presidente. De qualquer forma, eh, agradeço. Ačiū pirmininkė. Ačiū už jūsų bandymą pertvarkyti darbo atvarkę šiek tiek. Man tikrai labai malonu, kad galėsime perti šios du pranešimus dabar, nes, kaip žinote, su parlamento delegacija turiu išvykti į Gazą, į Palestiną. Taigi, dėl bendrosios migracijos politikos. Jau apie šią nuomonę šiek tiek esame kalbėję. Ir dabar, aišku, mes kalbame apie migraciją ekonominės krizės fone. Visa diskusija iš tikrųjų netgi pasikeitė. E, tai kaip mes e, žvelgiame į imigraciją keičiasi finansinės krizės akivaizdoje. Iš savo pusės galiu pasakyti, kad aš galėjau laikytis nuseklios linijos e, šios nuomonės atžvilgių palyginti su kitomis nuomonėmis, kurios buvo patrintos šiame komitete. Manau, kad neišvengiame, kad e, reikia tinkamai elgtis su visais imigrantais ir pakeitimai, kuriuos pateikė kolegos dėl šios nuomonės, yra priimtini. Nemanau, kad yra kokių nors problemų ar nesutarimų pačiame komitete Yra keletas pasiūlymų, kuriuos interpretuočiau kaip per nelik ribojančius. Ribojančius e, turint galvoje siekiamus tikslus. Tačiau, kaip sakiau, kad iš esmės e, Pakeitimų prasme sutarėme bendrai dėl šios nuomonės. Man reikia keleto patikslinimų galbūt kai kurių pakeitimų atžvilgių. Pavyzdžiui, ponios Moran 20 pakeitimas. Ši kalba apie mokymą vietinės institucijas, kurios yra atsakingos už mokymą. Nežinau, ar jį tai patikė kaip pavyzdį ar kaip apribojimą. Jeigu pažiūrėsime jos pakeitimą, tai jis gali būti gana ribojantis pavyzdžiui, kaip e, siekiama ieškoti sprendimų koordinavimo srityje ir nemanau, kad tai visiškai atitinka e, tikslus, dėl kurių esame pratėję su tajo. Taigi norėčiau patikslinimą iš panios Moran dėl jos pakeitimo. Ačiū. Labai ačiū, ponia Madeira. Ponios Moran nėra posėdėje, taigi negali atsakyti į klausimą, tačiau jeigu kas nori pasisakyti, tai prašom, tačiau atrodo, niekas nenori kalbėti, ar komisija nori kalbėti šio klausimu? Ne. Pone Panajotopulos. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasveikinti ponę Madeirą už parodytą jautrumą svarstant šį klausimą tai ryškėja iš jos pateikto tik teksto. Man atrodo, kad ponios Moran klausimą reikia aptarti su jie pačia. Gali būti, jog tai tiesiog vertimo raštų netikslumai. Vieną pastabą turėčiau. Nemažai ponios, ponė Madeira pakeitimų yra susiję su švietimo lygiu Manau, jog tam, tikras, tam tikrais atvejais pakeitimais bandoma sustiprinti švietimo ar kultūrinį aspektus. Tačiau iš principo manau, jog problemų dėl kompromiso kilti neturėtų. Ačiū. Tack så mycket fru Panjatopoulos. Ordet fortfarande fritt. Ačiū, ponė Panajatopoulos. Ar dar būtų norinčiųjų pasisakyti? Nėra. Gal ponia Madeira tada apibendrės mūsų diskusiją. Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigada, cara colega. Eu também. Ačiū, ponia pirmininkė. Ačiū, mėly kolegos. Pritariu nuomonė, jog norime visi to paties, o kalbant apie kolegą Moran, tikrai gal vertimo raštų problemų iškilo, kilo problemų dėl formuluočių bet kažkokių principinių sunkumų tikrai nėra. Nebejoju, jog mūsų komiteto nuomonė aiškiai išdėstis e, komiteto požiūrį į bendrą Europos imigracijos politiką. Ačiū. Tack så mycket. Därmed är diskussionen avslutad. Vi... Labai ačiū. Diskusiją šiuo klausimu baigiame. Dėl nuomonės balsuosime kovo antrąją savo posėdėje, o toliau ponos Panajotopolus klausimas parengtas dėl asmenų, kurie verčiasi mobiliaja kelių transporto veikla, darbo laiko organizavimas. Prašom, žodis pranešėjai. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Į... Ačiū, ponė pirmininkė. Penkiasdešimt du pakeitimai pateikti apie pranešimą, kurį beje jau esame aptarę kažkada. Kokia pagrindinė problema? Apie tai mes taip pat kalbėjome, nenoriu gilintis. Aptarsiu pakeitimus. Devintasis pakeitimas atmeta šį pranešimą ir pasiūlymą. Taigi, kolegos, ką manote? Aš manau, jog yra aptikta sunkumų įgyvendinant direktyvą. Tai ryškėja ir iš komisijos pateiktos ataskaitos aišku, gal komisija netarė visų mums rūpimų smulkmenų, kadangi kai kurios valstybės narės nepateikė visos reikalingos informacijos. Todėl mes negalime būti šią ataskaitą patenkinti. Bet akivaizdu, jog direktyva tikrai nėra gerai įgyvendinama. Jeigu mes atmetame komisijos pasiūlymą, tai užveriame duris bet, kokies, bet kokiam tolesniam dialogui. Manau, jog nereikia to daryti, reikia dirbti ir gerinti pranešimą. Atmesti jį nėra tinkama išeitis. Toliau savarankiškai dirbantis asmenis pakeitimas dėl šio dalyko tai yra vienas kertinių naujovių ar atnaujinimų tikrai yra būtina padiskutuoti apie turinį iš esmės. Aš e, nenorėčiau, kad būtų mojuojama kažkokiomis ideologinėmis vėliavomis ar paisoma interesų grupių. Turėtumėme aptarti, ka, kas yra savarankiškai dirbantis vairuotojas ir koks yra vairuotojas, kuris tik tariamai savarankiškai dirba ir kuomet jis dirba iš tiesų, kuomet fiktyviai. Taigi reikia dėl to apsispręsti. Dėja negaliu kalbėti toliau, kadangi ponas pirmininkas, matau, apie kažką labai susidomėjęs kalbasi. Sako kalbėtoja, ponė pirmininkė, ar mes galime kalbėti ar ne? Pirmininkas e, kilo problemų dėl mūsų šiandienos darbo tvarkės. Dėl to kokį klausimą svarstysime po ko. Taigi dabar ponas Jūs. Man atrodo, kad savarankiškai dirbančių darbuotojų įtraukimas ar neįtraukimas yra svarbus nepaprastai dalykas. Tai yra susijęs su saugumu keliuose. Εγώ δεν τελείωσα. Atsiprašau, ponė pirmininkė, aš dar nebaigiau savo pasisakymo, aš tik klausimą jums uždaviau. Aš tikrai nebaigiau savo apmąstymų. Pirmininkas atsiprašo, prašom, ponė, teskite. Labai gaila, čia mes truputį susipainiojame, kaip matau. Ponė pirmininkė jeigu jūs e, esate be ausinių, tai tikrai nesuprantate, ką aš kalbu graikiškai. Pirmininkas kilo problemų dėl to, kad norime keisti darbo tvarkę, nes balsavome greičiau nei tikėjomės. E, mes norime paspartinti darbą, tačiau kai kurie nariai teigia, jog e, jeigu mes perkelsime klausimą ir svarstysime jį arčiau, tai žmonės kuriems įdomu, įdomi ši problema, nespės ateiti, ketina jie ateiti po pietų. Todėl yra sunkumų, nes kolegos negalės sudalyvauti jos e, dominančiose diskusijose. Tačiau atsiprašau visų, ponė Panajotopoulos, teskite, prašom. Ačiū. Pone pirmininkė, jeigu jūs būsite be ausinių, tai vargiai galėsite e, suprasti, apie ką mes diskutuojama. Aš norėjau aptarti visus pakeitimus, o jūs jau ponui jūs suteikėte žodį, nors aš dar tikrai nebaigiau savo minčių. Taigi, dvyliktas pakeitimas savarankiškai dirbantis vairuotojai. Tai yra labai svarbi tema. Tikrai niekas neprieštarauja, jog mažos vidatinės įmonės būtų steigiamos ir sustiprintų sveiką konkurenciją, bet kuriuo atveju mes norime išvengti konkurencijos iškraipimų, kai tokie vairuotojai tik fiktyviai dirbs savarankiškai. Mes norime darbuotojus apginti. Mums reikia rasti kelių ir galimybių, kaipgi mes e, galėsime išvengti fiktyviai dirbančiųjų vairuotojų ir pagerinsime darbuotojų apsaugą. Keletas minčių apie e, nurodomas išimtis, apie, nak, apie poilsio laiką ir vairavimo trukmę. Direktyvoje yra viskas išdėstyta ji galioja ir mane domina, kodėlgi E, teikiami pakeitimai siūlantis keisti tą e, seną direktyvą ir e, yra cituojama 93 metų direktyva. Kodėlgi tai daro kolegos? Norėčiau, kad būtų patikslinta. Man atrodo, kad valstybės narės turi e, turėti geresnės galimybės informuoti vairuotojus apie jų teisės ir darbo laiką. Todėl, kalbu apie 13 pakeitimą, valstybės narės turėtų būti paraginamos atsižvelgiant į joje vyraujančias praktikas ir į grupės, kurios yra svarbios, imtis kažkokių viešumo kampanijų ir ypač reiktų tokias kampanijas taikyti į savarankiškai dirbančius vairuotojus. Bet gal ponas Hughes patikslins, ar iš tiesų yra taip, kaip manau, ar jo gimtinėje mm, į savarankiškai dirbančius vairuotojus yra kreipiamas pakankamas dėmesys, kitose šalise yra problemų. Kadangi 27 valstybės narės e, turi skirtingas tradicijas, Todėl reikia lankščios direktyvos, kurią visi galėtų įgyvendinti e, bei kuri nebūtų priežastimi iškraipyti sveiką konkurenciją. Esu e, pasirengusi tolesnėms diskusijoms, šią popietę esame numatę dar vieną e, susitikimą, nebejoju, jog mūsų diskusijos leis geriau ginti darbuotojų teisės, juk beje yra toks mūsų svarbiausias tikslas kadangi būtent darbuotojai yra tie, e, kuriems bus taikoma ši direktyva, o valstybėse narės, aišku, yra kompetitingos institucijos, kurios turi kontroliuoti, kaip jų teisės ginamos. Ačiū. Äh, Dėkuoju. Dabar ponas Hughes. Labai ačiū, pirmininkė. Dėkuoju pranešėjai Aš nagrinėjau, užsiemiau tiksliau e, šiuo pranešimu 2001 metais, kai mes nutarėme taikyti kelių transportui darbo laiko nuostatas ir e, iškilo klausimas dėl savarankiškai dirbančių žmonių įtraukimo ar neįtraukimo. Tai yra politinis klausimas, nepaprastai svarbus. Tuo metu komisija labai aiškiai pasisakė, kad savarankiškai dirbantis asmenys turėjo būti įtraukti dėl saugos ir sveikatos dalykų. Bet nežinau, kiek šiais metais žmonių pasakytų aiškę nuomonę. Jau prieš porą, mėnes, prieš porą metų apie tai buvo e, kalbama Ir prieš tik tai porą mėnesių buvo paskelbtas tyrimas ir ten sakoma, kad reikėtų vis tik tai traukti savarankiškai dirbančių žmonės, nors yra pora argumentų prieš. Norėčiau šiek tiek jums pacituoti tą tyrimą. Komisija pateikdama pasiūlymą sako, kad reikia įtraukti tokius asmenys pirmiausia, kad būtų e, atitikta reglamento dėl vairavimo sąlygų nuostatoms ir dėl to, kad ši pramonės rytis yra labai konkurencinga. E, tokiu būdu būtų galima užtikrinti geresnės konkurencijos sąlygas, taip pat užtikrinti didesnės, e, didesnės saugumo garantijas. Ir pranešė apie tai kalbėjo. Taigi atrodo, kad aiškiai matoma, jog reikia įtraukti e, savarankiškai dirbančius žmonės, nes jeigu jie nebus e, įtraukti, gali būti, kad tie žmonės taps pavojumi mums visiems. Pavyzdžiui, žmogus, e, jeigu nebus įtrauktas, jis gali dirbti 87 valandas per savaitę ir jo darbo sąlygos labai skirsis nuo e, pagal kitas taisyklės e, dirbančio žmogaus. Jeigu tas vairuotojas savarankiškai dirbantis važiuos 87 valandas, tai iš tikrųjų bus pavojinga mums visiems. Dėl to sakyčiau, kad reikėtų įrašyti tuos savarankiškai dirbančius vairuotojus. Paskaitykite visi tą tyrimą KON 207 266 yra tokia nuoroda. Man atrodo, kad visi galės susipažinti su išvadomis ir tada galbūt pakeis savo nuomonę. Taip pat dar reikėtų pasigilinti į fiktyviai savarankiškai dirbančių asmenų uh, savoką. 2002 metais apie juos jau buvo kalbama, buvo atliktas tyrimas valstybėse narėse, siekiant apibriežti, ką reiškia savarankiškai dirbantis darbuotojas ir jeigu deramai bus taikomas apibrėžimas, bus e, galima geriau apibriežti, kas dirba legaliai, kas dirba fiktyviai O pirminė direktyva jau į tuos dalykus buvo atsižvelgusi ir taip pat ten buvo pasakyta, kad administraciniai dalykai neturėtų būti siemi su e, vairavimo laiku. Iš tikrųjų, jau tada direktyva buvo skirta tam, kad būtų nesunkiai galima įrašyti savarankiškai dirbančius darbuotojus. Šiaip jau aš galvoju, kad komisijos pasiūlymą reikėtų atmesti, nes ji nesažiningai dirbo su parlamentu ir yra nepateisinamas pokytis jos pozicijoje, bent jau tą matau iš to, ką esu perskaitęs. Ir šiaip jau kyla klausimas dėl gero bendradarbiavimo su komisija mūsų per taikinimo procedūrą. Galbūt reikia pasakyti, kad mums nereikia komisijos, jeigu taip toliau elgsis ir per taikinimo procedūrą mums geriau būtų tiesiai bendrauti su taryba. Taigi dabar siūlau atmesti komisijos pasiūlymą, pasižiūrėti į tyrimą, taip pat pasižiūrėti vėliau į rekomendacijas įtraukti e, savarankiškai dirbančius vairuotojus. Labai ačiū. Dar ponas Leidė ir ponas Krimer. Bet prieš perinant prie pasisakymų noriu pasakyti, jog norėjau ponios Madeiros e, klausimą perkelti iš popietės e, į posėdį, kuris vyksta iki pietų, bet daug kas skundėsi, nes sako, kad žmonės specialiai ateis aptarti šį klausimą šiandien po pietų. Taigi, iš tikrųjų, nežiūrint to, kad norėjau sukeisti darbo tvarkės punktus, reikia palikti viską taip, kaip yra. Šį klausimą nagrinėsime po pietų kadangi nebalsavome dėl pono Bragėtos panešimo, tai šiek tiek laiko sutaupėme iš šito ir labai apgailestauju, kad negalėsime jo išnaudoti. Per nelik sudėtinga dabar yra viską sukeisti. Tačiau Kai iškėliau šį klausimą, e, reikėjo, kad kas nors pasakytų, jog neįmanoma sukeisti klausimų, bet niekas to nepasakė iš pradžių. Taigi tiek dabar, suteikiu žodį kitam kalbėtojui. Pone Madeira. Aš nedalyvavau posėdėje komiteto praeitą savaitę, nes turėjau kitų darbų, dėl to atsiprašau. Kiek žinau, pranešėja visuomet turėjo galimybę e, pasiūlyti pakeisti klausimo svarstymo laiką. Aš labai apgailestauju, kad darbo tvarkė yra, kad vėl bandyta darbo tvarkė pakeisti, nes darbo tvarkė tam, kad mes galėtume žinoti, kaip dirbsime ir, jeigu reikia, užsimti kitais darbais nemanau, kad e, reikia e, kaitalioti viską pagal tam tikrų žmonių užgaidas, nes mes turime taip pat savo įsipareigojimo. Pone Madeira, praeitą savaitę Jūs norėjote, kad jūsų klausimas būtų perkeltas į antradienį. Aš kaip šio komiteto pirmininkas pasakiau ne. Kadangi va, e, išvakarėse reikėjo labai daug svaryti klausimų, dėl kurių turėjome balsuoti kitą dieną. Uh, Paskui turėjome svarstyti darbo laiko direktyvą. Taigi aš pasakiau ne ir laikausi savo žodžio ir savo pozicijos dėl to, kad darbo tvarkė neleido to padaryti. Bet šiandien, kadangi nebalsavome dėl e, vieno klausimo, tai būtume galėję jūsų klausimą atkelti iš popietės į rytinį posėdį. Tačiau komiteto nariai pasiskundė ir sakė, kad šis klausimas numatytas svarstyti popiet. piet E, žmonės ateis, nes nori dalyvauti diskusijoje, e, ateis konkrečiai pasiklausyti apie šį klausimą. Taigi negalėjome sukeisti darbo tvarkės punktų, o dėl to, kad net kėliau jų, ne, jūsų klausimo į antradienį, kaip kad jūs anksčiau prašėte, tai iš tikrųjų taip atsitiko, kad nebuvo, dėl to, kad nebuvo įmanoma tą padaryti. Atsiprašau, bet mano sprendimas liks nepakeistas. O dabar jau tęskime diskusiją. Aš norėjau visiems jums pasakyti apie tai. Dabar darbotvarkė, dirbsime pagal darbotvarkę kaip numatyta. Dabar ponas Leidė. Ponas pirmininkė. Iš tikrųjų dabar švaistame laiką, kurį sutaupėme ir kalbamės apie tą patį. Bet grįžkime prie pranešimo. Kai paprašiau žodžių, nežinojau, kad pasakysiu tą patį, kaip kad ir ponas jūs. Svarbiausias dalykas mums yra darbuotojų sveikata ir saugumas ir taip pat e, žmonių važiuojančių keliais saugumas. E, iš tikrųjų nežinau, kaip pasikeis esnės statusas e, vairuotojo, vairuojančio sunkvežimį, ar jisai dirba, pavyzdžiui, kaip pasikeis nuo to, jeigu jisai yra bendrovės darbuotojas, ar yra savarankiškas, savarankiškai dirbantis žmogus. Jis vis tiek bus e, vairuotojas, naudosis keliais važinėsiais. Jeigu kažkoks yra skirtumas, tai pasakykite mums. Pasižiūrėjau į pasiūlymus ir matau, kad e, judiems, savarankiškai dirbantiems darbuotojams yra taikoma, taikomas tarsi siauresnės sąlygos negu kitiems, bet ar iš tikrųjų taip yra? Kitas dalykas, aš nesuprantu skirtumo tarp judžių darbuotojų, mobilių darbuotojų ir savarankiškai dirbančių. E, jeigu kažkoks amatininkas, kas yra tas judus ar mobilus darbuotojas? Ypač kai kalbame apie žmonės e, važiuojančius keliais. Prancūzijoje žmonės visi juda ir vairuotojai taip pat, taigi aš nesuprantu, koks yra skirtumas. Aš sakau, kad reikia įtraukti savarankiškai dirbančius darbuotojus į direktyvos taikymos sritį. Jeigu komisija nori pakeisti savo poziciją, tai labai aiškiai turi e, paaiškinti, kodėl nori, kad taip nebūtų. Vėliau su komisija pakalbėsime. Pone Madeira, dėl darbo tvarkos. Aš norėčiau pasiaiškinti kai ką. Aš gerbiu jūsų nuomonę, pirmininkė, gerbiu tai, ką jūs pasakėte ką tik tai ir norėčiau pabrėžti, kad ateityje per komiteto posėdžius darbo tvarkė turi, turime dirbti pagal darbo tvarkę. Neturėtume jos kaitalioti be jokio pateisinimo. Negalima pakeisti Negalima pakeisti darbo tvarkės vieno žmogaus prašymu. Tai kaip mes dirbsime šiandien po pietų, aš norėčiau tiksliai žinoti, kokią seką mes dirbsime, pavyzdžiui, šiandien po pietų. Kuris klausimas bus nagrinėjamas kada? Pagal darbo atvarkę taip ir dirbsime. Taigi dabar dirbame E, ties šiuo klausimu. Po to pono Kremer, ponios Lambert e, bendra diskusija, aktyvi įtrauktis, o po to po pietų ponės Tauner, ponios Madeiros pranešimas, po to tyrimas ir koordinatorių posėdžių, posėdis. Taigi tokia darbo tarkė yra patvirtinta. Taigi, teskime toliau ponas Kremer ir po to ponė e, Figureido. Ačiū pirmininkė. Labai trumpai galiu pakalbėti, nes iš principo galiu pritarti Steveno Hugheso pasisakymui. Vienas dalykas, kurį norėčiau iškelti, nes iš tiesų neaišku, kodėl vienas, e, koks skirtumas yra tarp fiktyviai savarankiškai dirbančių ir savarankiškai dirbančių. Jeigu prisimente profesorių Barulį tyrimą ir diskusijas, e, ko reikia darbo teisėje, tai buvo prašoma tvirtinti atskiras priemonės, kur būtų aiškiai apibriešta, kas yra darbo santykiai ir kas yra savarankiškai dirbantis, kad nebūtų piknaudžiaujama tuo statusu. Aš a, e, tikrai labai sveikinčiau, jeigu būtų patvirtinta atskira priemonė ir čia tai nepriklauso. Man atrodo, kad tai yra pats e, labai principinis dalykas. Jeigu pažiūrėsime į padaraus darbo a, e, diskusijas ir į tai, ką yra nudirbusi tarptautinė darbo organizacija, aišku, tai nepriklauso šiam šiam svarstymui, šiam, šiai direktyvai, tai turėtų būti atskiras klausimas. Ačiū, ponė Figureido. Ačiū, pirmininkė. Šią diskusiją jau turėjome maždaug prieš 11 metų ir atrodo, kad vėl grįžtame prie to pačio, ką esame nusprendę jau prieš 11 metų. Mes tada sakėme, kad įtrauksime čia e, svarkiškai dirbančiuosius. Nuo to laiko mes visą laiką norėjome, kad direktyva būtų taikoma ir savarankiškai dirbantiems žmonėms, o komisija sakė, kad reikia perinamąjį laikotarpio. ir reikia visą tai atidėti kuriam laiko. Atrodo, kad dabar vėl e, grįžtame prie tos senos diskusijos, tarsi per tą laiką nieko neįvyko. Nemanau, kad tai būtų teisinga ir nemanau, kad komisija e, teisingai elgėsi. Taigi tu, turime tam tikrą istoriją svarstant šį klausimą ir aš manau, kad patiktas pasiūlymas yra neteisingas. Todėl manau, kad turėtume pasi, paprieštarauti šiam pasiūlymui, nes jis mus sugražina į tas pozicijas, e, dėl ko jau buvo parlamente apsispręsta, kai buvo patvirtintas pradinis komisijos pasiūlymas, po to komisija pasiūlė, kad reikia numatyti perinamą laikotarpį, o dabar vėl grįžtame į pradžią, į pirmą langelį. Taigi, sakau, neturime priimti šio komisijos pasiūlymo. E, pakeitimuose ši pozicija atsispindi, nes ta diskusija jau įvyko ir sprendimai priimti prieš 11 metų. Mums reikia garantuoti, užtikrinti darbuotojų teisės, panaikinti tą fiktyvų savarankišką darbą ir užtikrinti, kad būtų laikomis, būtų tinkamos darbuotojų garantijos numatytos ir kad mobiliaja kelių transporto veikla besverčiantis žmonės galėtų pakankamai pailsėti, būtų tinkamas jų, tinkamai numatytas da, jų darbo laikas. Ir jeigu mes vėl grįžime prie tų diskusijų, tai tikrai tai, ką pasiekėme, gali būti panaikyta. Ačiū, ponia Van Lanker. Ačiū, ponia pirmininkė. Pritariu kolegos, kurie, kolegoms, kurie sako, kad absurdiška skirti um, savarankiškai dirbančius uh, vairuotojus ir tuos, kurie dirba bendrovėse, jeigu mes kalbame apie kelių transporto veiklą užsimančių darbuotojų sveikata. Jeigu norime, kad konkurencija būtų sąžininga, tai visi turi laikytis tų pačių taisyklių. Atrodo, kad e, pranešėjas pamiršo, kad prieš keletą mėnesių buvo cirkas e, pranešimas, dėl kurio mes balsavome ir aiškiai pasakėme, kad, e, kad norime, kad visi savarankiškai dirbantieji darbuotojai, kad jiems visiems būtų taikoma ši direktyva. Tai parlamento pozicija turi būti nuosekli. Turiu klausimą koordinatoriui Steven Hughes. Man susidaro įspūdis, Stevenai, kad mes dar turime įtikinti pranešėją, kad kad e, e, ar iš tikrųjų reikia atmesti, atmesti komisijos pasiūlymą, o galbūt reikėtų jį pagerinti, patobulinti, kad direktyva būtų taikoma ir savarankiškai dirbantiems vairuotojams vietoj to, kad atmesti šį pasiūlymą. Galbūt galėtumėte man paaiškinti, kokia yra jūsų strategija, kai jūs siūlote, kad reikia atmesti šį pasiūlymą. gana neįprasta užduoti klausimus kažkam kitam, o ne pranešėjai. Pirmiausia, dabar ponė Tomaševska, o paskui bandysime išsiaiškinti. Labai ačiū, pirmininkė. Pripažįstu, kad e, sąžininkos konkurencijos klausimas e, šiuo atveju man atrodo netoks svarbus kaip e, saugumas keliuose ir apskritai darbe. Nes jau kalbame apie nelaimės keliuose, kur žūsta žmonės. Taigi man nesvarbu, kaip jie yra įdarbinti, o svarbiausia yra tai, kaip jie dirba, ar jie, jie gali greitai reaguoti į besikenčiančias sąlygas keliuose. O ponios Van Lanker pranešimas yra teisingas, nežinau ar tai būtų teisiškai įmanoma, bet aš manau, kad direktyva turėtų būti taikoma e, savarankiškai dirbantiesiems arba galbūt galėtume numatyti bendras nuostatas, kad e, visi žmonės dirbantys sektorėje, nepriklausomai nuo to, kaip jie yra įdarbinti, ar jie dirba privačiai, ar, ar kaip nors kitaip. Tai yra visų jų darbo laikas turėtų būti organizuojamas taip, kad sumažėtų eismo nelaimių. Ačiū. Tack så mycket. Det var sista på talarlistan. Då tänker jag i ord. Ačiū. Daugiau nenori pasisakyti niekas šio klausimu iš deputatų žodis komisijai. Pone Pane Smith, žodis jums. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau sureaguoti į tą klausimą, ką daryti dėl savarankiškai dirbančių vairuotojų ir kodėl komisija siūlo savarankiškai dirbančių vairuotojų neįtraukti iš šios direktyvos taikymos sritį. Tris dalykus noriu paminėti. Pirmiausia, prieš 11 metų padėtis buvo visiškai kitokia negu šiandieną dėl darbo ir polsio laiko. Nuo 2007 metų galioja labai griežtos, griežtai tikrinamos nuostatos dėl darbo ir polsio laiko. Ir šiandien visiškai aišku, kad per dvi savaitės vairuotojas te gali e, važiuoti 45 valandas. Tai yra taikoma visiems. Prieš 11 metų dėja teisės aktai buvo tokie neaiškus, kad buvo galima praleisti per savaitę maždaug 80 valandų prie vairo ir saugai keliuose tai kėlė didelę grėsmę, šiandien taip nebėra. Jūs neturėtumėt pamiršti, kad tiek darbuotojai darbinti bendrovėse, tiek savarankiškai dirbantis uh, e, užsima atitinkamą veiklą ir ne viską galima sukontroliuoti. Uh, tiksliau pagal kitas taisyklės galima sukontroliuoti. Taigi, mintis dėl darbo laiko direktyvos ir dėl jos taikymo savarankiškai dirbantiems. Tai ES e, teisėkuroje būtų unikalus atvejs, mes netaip paprastai nedarome. Ir Pirmiausia, kalbama apie įdarbintų žmonės nesavarankiškai dirbančius. Žinoma, kad savarankiškai dirbantis asmo gali apsispręsti, kiek jis nori dirbti, kiek ne, kiek nori laisvalaikio, tačiau niekas negali jam nurodinėti, kiek dirbti. Kitas svarbus klausimas yra įgyvendinimo problema. Savo tyrimo metu mes jį nagrinėjome labai atidžiai, 7 metų komisijos ataskaita tai pažymi. Įgyvendinimas jau dabartinės direktyvos labai sudėtingas, tačiau jeigu ji bus išplėsta savarankiškai dirbantiems, jos praktiškai įgyvendinti bus neįmanoma. Turėsime teisės aktą, kuris liks tik teorinis. Nebent mes norime čia didžiojo brolio principus pradėti taikyti ir mm, sekti kiekvieno savarankiškai dirbančio asmens kiekvieną žingsnį. Taigi, mano trys minėti argumentai pasisako prieš teisės akto taikymo sveities išplėtimą, greičiau reikia stengtis kaip įmanoma tiksliau ir konkrečiau mm, įgyvendinti teisės aktą be jokių papildymų o komisija e, iš principo pritarė pranešėjos dokumentui. Manome, kad pranešėjos pasiūlymai dėl patobulinimų ir pakeitimai tikrai yra svarbus, kad reikia stiprinti kontrolę. Taip pat e, reikia siekti, jog būtų tinkamai taikomas sankcijos, jei direktyva pažeidžiama. Bet nežinau, ar verta išplėsti taikymo sritį į savarankiškai dirbančius asmenys ir turėti kažkokį tuščią popieriuką be jokios naudos. E, toliau e, vienas svarbiausių e, klausimų komisijai saugumas keliuose. Mums tai yra svarbu. Jau nuo septintųjų metų yra reglamentojami vairuotojų poilsio ir darbo laikai. Žinoma, kad nelaimės keliuose nutinka dėl nuovargio. Tačiau iš kur atsiranda nuovargis? Nebūtinai dėl to, jog yra daug dirbama. Taip nu, nuovargiai daro įtaką poilsio kokybė, e, miego trukmė, e, stresas, biologinis laikrodis ir panašiai. E, todėl įdarbinti vairuotojai kenčia, nes juos labai spaudžia darbdaviai. O savrankiškai dirbantis vairuotojai nėra išskirtinai kenčiantis nuo šios problemos. Todėl komisijos e, pasiūlymą reiktų vertinti geranoriškai ir taip, kaip siūlo pranešėja. Ačiū. E, Labai ačiū. Steven Hughes nori pasisakyti dėl posėdžio tvarkos. Ir taip pat metu jūs galbūt galėtų atsakyti ponios Van Lanker klausimą. Ir tada vėl suteiksiu žodį pranešėjai. Ponas Jūs. Ačiū pirmininkė. Tiesiog noriu informuoti komisiją. Komisija sako, kad jeigu išplėsime direktyvos taikymos rytį, mes uh, pažeisime tradiciją pirmą kartą. Tai netiesa. Reikia, kad komisija pasižiūrėtų į uh, E, darbo saugos direktyvą prieš keletą metų aptarta. Tai nėra unikalus dalykas. Ir be to šį klausimą nagrinėja teismai. Man atrodo, praėjus dviem metams, tai patvirtinus, Suomija pateikė šį klausimą teismui. E, teismas atmetė jų e, bylą. Tai prašom kalbėti sąžiningai šiame komitete. Anai atsakysiu kad manau, kad komisija buvo tokia nesažininga, kad turime mesti šį pasiūlymą ir e, priversti juos atlikti jų darbą pagal tai, ką jie įsipareigojo 2001-2002 metais. Jeigu netmesime šio pasiūlymo, reikia atitinkamai šį pasiūlymą pakeisti. Ačiū. Pone pranešė, pone Panajotopolos turi užbaigti diskusiją. Ačiū, ponė pirmininkė. Reikia e, konstatuoti, jog diskusija nebuvo labai aukšto lygio. Pirmiausia, ponė Madeira suvaidino savo vaidmenį, o po to e, buvo pradėtas vaidinimas dėl vairuotojų, kurie savarankiškai dirba darbo ir, ir laisvalaikio. Kokiegi yra esmė? Svarbu yra ne tai, ar pavarksta vairuotojai, ar tai, kiek jie dirba ir panašiai. E, taip pat nereikia kalbėti ir apie atlyginimą savarankiškai dirbančių vairuotojų. Pirmiausia, turime suvokti, jog čia kalbama apie tam tikrus jausmus, kurie gali sukelti paniką. Na, pavyzdžiui, kad pėstiesiems kelia papildomą pavojų, pervergė, pervargė vairuotojai. Bet tai nėra šios direktyvos esmė, teisingai buvo pažymėta. Mes turime kalbėti apie vairuotojų nuovargį, visų vairuotojų nuovargį reikia galvoti apie girtumo e, patikrinimą vairuotojų, tuomet, kai jie vyksta kažkur važiuoja, vairuoja ar bando po laisvalaikio sėsti prie vairo. Tačiau e, tai yra kitas klausimas. Vairuotojų nuovargis yra bendras klausimas ir tikrai negali būti apribotas e, tik darbuotojų ir darbdavių santykiais. Tačiau nereikia darbuotojo painėti su įmonė. Mes norime pirmiausia apsaugoti darbuotojus. Tačiau į, įmonė ar verslininkas ar vieno žmogaus įmonė, savarankiškai dirbantis asmuo yra taip pat dirbantis ir nereikia jų pamiršti. Mažos vidutinės įmonės turi kurtis ir jų veiklos nereikia trukdyti. Žinoma, šie asmenys gali dirbti tik kiek nori, nuovargio europiniais teisės aktais mes vargiai sukontroliuosime ir negalime kištis į kiekvieno savarankiškai dirbančio asmens laisvalaikį. Mes norime kad būtų tinkamai reglamentuojamas darbuotojo darbo laikas. Mes siekime užkirsti kelią darbuotojų išnaudojimui. Gal pagalvokime apie kitas galimybės, kurios padėtų išspręsti nuovargio problemą. Bet norėčiau, kad komisija paaiškintų pakomentuotų teisingumo teismą sprendimą, e, nes kol kas apie tai ji nieko nepasakė. Dabar dėl to, ar reikia atmesti šį pasiūlymą? Nereikia, kadangi tai reikštų, jog mes nevykdome dialogo. Visi pritarėme minčiai, kad direktyva yra netinkamai įgyvendinama ir mes dabar darome tokius kraštutinius sprendimus, tačiau pirmiausia, bandykime apsispręsti, ar norime dialogo, ar ne. Ačiū. Labai įdomi diskusija. Eh, eh, Aš taip pat turiu nuomonę. Anksčiau esu dirbęs ties svarstant eh, darbo laiko klausimus. Dabar nenorėčiau e, kištis į šios diskusijos detalės, leistis į detalės. Tačiau noriu pasakyti, kad ponia Panajotopoulos uždavė dar vieną klausimą komisijai. Ir jeigu komisija galėtų atsakyti į pono Steveno Hugheso pareikštą mintį apie teismo sprendimą, tai būtų galbūt ir naudinga šiai diskusijai. Taigi komisijai galiu dar suteikti žodį, jeigu norite. Time, commission... E, Kita kartą, ar ne? Gerai. Komisija pasiūlymo atsisako. Jie ja, pakalbės kitą kartą. Labai gerai. Balsuosime dėl šio klausimo kovo antrą dieną. Ir tada pamatysime, kokia yra komiteto nuomonę dėl to, ar reikėtų atmesti visą pasiūlymą, ar pabandyti jį pakeisti. Baigiame diskusiją šiuo klausimu. Labai ačiū. Pereiname prie kitų dviejų klausimų. Socialinės apsaugos sistemų koordinavimas, įgyvendinimo tvarka ir socialinės apsaugos sistemų koordinavimas 11 priedas. E, Jean Lambert ir Jan Kremers. Pane Lambert galėtų pradėti diskusiją. You, I'm, I'm hope... Ačiū pirmininkė. Aš viliuosi, kad šis klausimas nesukels aistrų ir neišryškins tokių nuomonių skirtimų kaip kad ankstesnis. Bet iš tikrųjų gana sunku sustarti, baigiantis mūsų parlamento kadencijai. Mes tikėjomės, kad pavyks su šešėliniais pranešėjais, jų atstovais kalbėjome e, dėl šių klausimų. Į ką mes e, norime pažiūrėti šiandien per šį posėdį? Tai yra bendrosios tarybos bendrosios pozicijos pakeitimai dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamento. Žmonės žino, kad yra atitinkama direktyva dėl sveikatos apsaugos paslaugų teikiamų e, kitose valstybėse narėse. Aš siūlau kai kuriuos pakeitimus. Bendrai pozicija jų yra vis tik tai labai nedaug, matote tai savo dokumentuose. Tačiau vienas iš klausimų, kuris komitete iškilo, yra terminų klausimas. Kartais labai užtrunka, kol valstybės narės kitoms valstybėms narėms pateikia atsakymus ir panašiai. Ir mes prašėme, kad valstybės narės laikytųsi bent jau savo uh, atitinkamų terminų ir bandytų paspartinti visą procesą. Ir ką mes pamatėme, kai kurios valstybės narės net neturi tokių vidinių terminų, taigi negalima nieko įrašyti į tereikros tekstą. Ir ką aš siūlau, galbūt e, surašyti konstatuojamąją dalį ir joje parašyti valstybių narių, kurios turi nusistačiusios terminus jų laikytis, o kitoms juos įvesti. 86 straipsnėje taryba yra numačiusi peržiūrės, peržiūros nuostatą po ketverių metų ir pasižiūrėti, ką galima padaryti, kad sistemos veikimas paspartėtų, kaip veikia e, elektroninio duomenų apskaitimo sistema. Per paskutinį Man atrodo, kad e, reikėtų patvirtinti tą peržiūros nuostatą. E, prireiks dviejų bent jau metų, kol tarp valstybių narių bus įdėkta ta elektroninė sistema, paskui dar praeis dviejų metai, kol bus galima pasižiūrėti, vertinti, kaip ji veikia. Aš siūlau naują konstatuojamąją dalį 6a. Galbūt ne viskas yra aiškiai išdėstę mano paaiškinime, bet tai yra susijęs su tarybos pasiūlymais dėl 86 straipsnio. Kitas dalykas - asmeniai teikiama informacija. Aš bandžiau padaryti tą nuostatą kur kas matomesnė tekste ir sustiprinti visas nuomonės, iškristalizuoti, kurios buvo man išsakytos. Aš rekomenduoju 89 straipsnio trečios dalies poziciją išdėstyti trečiajame straipsnėje ir yra pateikti du pakeitimai dėl to, vienas dėl išbraugimo, kitas dėl perkelimo nuostatos. Taip pat reikėtų, yra pasiūlyta patobulinti kalbą, formuluotę ir man tai visiškai tinka. Per pirmąjį svarstymą mes nesutikome su tarybos pozicija dėl skaičiavimo laikotarpių Man atrodo, kad čia 13 straipsnis, nes mums atrodė, jog viskas yra labai sudėtinga ir e, kai kuriuose valstybėse naise reikės net visų metų, kol bus apskaičiuota pašalpos ar išmokos, e, išmokos dydis. Ir mums atrodo, kad tai nėra gerai su šešėlinis pranešėjais E, kalbėjom apie tai, kad kai kuriems asmenims yra labai dėlis skirtumas, kaip yra atliekamas skaičiavimas, kai kurios valstybės narės taiko tinkamą sistemą ir gali būti, kad dėl tos sistemos kai kurie žmonės praranda dalį išmokos, jeigu dėmesys skiriamas laikotarpiams. Sunku labai suvokti visą tą sistemą ir mes paprašėme, kad 86 straipsnėje būtų e, pažiūrėta iš naujo parašytas, kaip atliekamas skaičiavimas, kaip nustatomi apskaičiavimo laikotarpiai. Aš žinau, kad yra kitų pasiūlymų ir kad tie, kurie nori juos pateikti, juos pateiks. Ir mes aptarsime tarybos ir komisijos poziciją, o paskui, kai jau bus išklausysime komisijos ir aš sureaguosiu apibendinamą diskusiją viską, kas bus išsakyta. Ačiū, dabar noriu pasiūlyti jums e, tokią tvarką. Jūs išklausėte pranešėjos, toliau kalbės parlamento nariai norintys kalbėti šią temą ir du nori kalbėti, ponas Kremer ir Zimmer. Ik moet allereerst. Uh... Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti poniai Lambert dar kartą už visą atliktą darbą. Jie jau keletą metų dirba šioje srityje. Tai yra e, labai sudėtingas darbas ir pastaruoju metu e, aptarėme kai kurias detalės, kurių nėra bendroje pozicijoje. Džin paminėjo vieną iš jų. Įgyvendinimo taisyklės e, parašytos iš administracijos perspektyvos žvelgiant, o neatsižvelgiant į žmonių, kuriems jie dirba interesus. Tai yra nesižvelgiama į tai, kad reikia žmonėms teikti informaciją. Ir pirmojo svarstymo pabaigoje mes sakėme, kad žmonės turi būti informuoti, kad kada, ko, kokią informaciją ir kaip ją gaus. Ir tai būtent Jane pabandė čia ištaisykę. Ir ta prasme mes dar rengėme savo pasiūlymą. Kažkas šis tas naujo bendroje pozicijoje yra, yra tai, kad taryba įvairiose vietose įvedė formuluotą atitinkami asmenys, o ne apdrausti asmenys. Nėra tokios apibriešties pagrindinėme reglamente, kas yra tie tam tikri asmenys E, tai išnaudojamas reglamente, bet, bet neapibrieščių ne sąraše. Todėl aš manau, kad svarbu yra tai, kad jeigu bus naudojama tokia savoka, tai reikia tai daryti nuosekliai e, ir nuosekliai interpretuoti teisės aktus. Ir to aš pateiksiu atitinkamą pasiūlymą. E, aišku, atitinkami asmenys ar yra platesnė savoka, tai galėtų būti ir tie asmenys, ir jų šeimos. Taigi mes rengėme tokį pakeitimą. Na ir, ir dar viena problema, kurios neįsprendėme. Tai yra tradicinės formos 101 pakeitimas platformos, kai, kurią turi žmonės turėti, kai vyksta laikinai dirbti į kitą valstybę narę. Ir čia kalba apie informaciją, kuri turi būti pateikiama šioje formoje, kad visą tai dar reikia aptarti ir peržiūrėti. Bet tai yra detalės. Mes pateiksime atitinkamus pasiūlymus politinių e, problemų čia atrodo nėra. Ačiū pane Simer, po to pane Lin. Ačiū. Pirmiausia, noriu padėkoti Jean Lambert už pateiktą nuomonę dėl šio pranešimo. Ir dar norėčiau pažymėti, kad palaikome jos pakeitimus, kadangi mums svarbiausia pabėgti iš tokios pernelyg formalios e, temos traktuotės. Negali būti, kad tik iš administracinio požiūrio svartysime klausimą, aklai sieksime nuostatomis, juk gyvenimas keičiasi, apie tai buvo kalbėta. Manyčiau, dėl šios priežasties pakankamai greitai komitetas susitars, nereikia būkštauti, jog pasikartos tokie aršus ginčiai, kaip kad svarstant praėjusį klausimą. Ačiū. Eh, Ačiū, ponia Lin. Neprašė žodžio. Galbūt taryba norėtų dabar pasisakyti prieš suteikiant žodį poniai Lambert. Ačiū, ponė pirmininkė. Taryboje susipažinome su ponios Lambert ir pono Kremer pranešimai. Taigi posėdžiavo tarybos darbo grupė šią savaitę, aptarėme pasiūlymus ir susipažinome su pirminėmis valstybių narių reakcijomis. Po diskusijų paaiškėjo, kad valstybės narės iš principo teigiamai vertina e, pakeitimus. O e, taryba norėtų per antrąjį svarstymą susitarti su parlamentu. Taigi, palankiai buvo įvertinti dabartiniai parlamento pakeitimai. Manau, kad jie nesutrukdys mums susitarti. Žinoma, reikia palaukti, ar neatsiras kažkokių naujų pakeitimų, nes pakeitimų pateikimo terminas baigėsi vasario 19-ąją, reikia laukti, ar neatsiras naujų pakeitimų. Taigi, iš principo taryba pakankamai geranoriškai žvelgia į pakeitimus. Pirmininkaujantį Čekiją pažymė, jog socialiniai klausimai jai yra prioritetas ir mes toliau glaudžiai bendradarbiausime su parlamentu visais susijusiais klausimais. Ačiū, ponė Kikali. Pone Lambert, ar turite pastabų? O po to persime prie pono Kremer klausimo. Galime iškart prie priedo pereiti, kaip matau. Tai jau pono Kremer klausimas. Um, op de dagorde. Ačiū, ponė pirmininkė. Mano darbo tvarkėje nėra nurodyto jokio pakeitimų pateikimo termino tačiau žinoma, jūs galite teikti pakeitimus, terminas toks pat, kaip ir kolegės Lambert atveju. Dabar kalbant apie priedus, labai trumpai, praeitįje, tai buvo du atskiri dokumentai, o per pirmąjį svarstymą buvo nuspręsta abu priedus sutraukti į vieną Tačiau liko vienas sunkumas dėl e, parlamento politinės pozicijos po pirmojo svarstymo, turiu omenyje trečiąjį priedą. Buvo e, prašoma visiškai išbraukti trečiąjį priedą. Taryboje tai iššaukė naujas diskusijas, kai kurios šiaurės šalės, Jungtinė karalystė, Airija mm, nebuvo labai nudžiugintos šio pasiūlymo, jų pozicija ganėtinai vienareikšmiška. Mes labai ilgai svarstėme, kaip čia būtų geriau pasielgti. Manau, elgsimės pragmatiškai, ir aš apie tai kalbu savo e, parengtame dokumente. Žinome, mes norime e, bendros formos, norime e, gauti tam tikrų duomenų. Taigi trečiojo priedo svarba turi būti tikrai įrodyta. Manau, kolegės, kolegos man pritars. O kalbant apskritai apie priedą, parlamentui čia jokių sunkumų nėra. Jeigu kas nors norit pasisakyti šio klausimu, prašom dėl priedo ponas Kigal iš tarybos. Ne? Labai gerai. Tokiu būdu socialinės apsaugos sistemų koordinavimas, gyvenimo tvarka ir kitas klausimas, 11 priedas, vasario 11 yra terminas pateikti pakeitimams, paskui juos aptarsime kovo 13. Dar toliau. Tikriausiai patvirtinsime viską pagal antrąjį svarstymą, sutarimą su taryba ir tikriausia tai bus balandį. Diskusijas šiais dviem klausimais baigėme. Ir dar vienas klausimas liko mums prieš pietą apsvarstyti vėl ponė Lambert. Iš darbo rinkos išstumtų asmenų aktyvi įtrauktis. Pone Lambert, žodis jums. Dėkuoju, pirmininkė. Bandau susirasti savo pačios pasiruoštą tekstą. Šis konkretus pranešimas atsirado po komisijos konsultacijų neseniai atliktų su įvairiomis organizacijomis, visuomenės atstovais ir rekomendacijos taip pat buvo pateiktos tarybai. Taryba savo ruošto padarė pareiškimą dėl e, šių rekomendacijų. galvojant apie platesnį kontekstą, požiūrį, aišku yra tai, kad pripažįstama, jog ekonomikos nuosmukio laikais tebe bus svarbu pabandyti užkirsti kelią tam, kad dar daugiau žmonių neatsidurtų tokioje padėtyje, kurie nebeturės e, prieigos prie darbo rinkos ilgą laiką ir e, bus siekiama nustatyti tokius e, žmonės. Kalbam apie tris pagrindinės sritis. Pakankama pagalba pajamoms, e, prieiga prie aukštos kokybės e, paslaugų ir e, kita parama. Taryba ir komisija pabrėžė šių dalykų svarbą. Jeigu žiūrėsime į pakankamą pajamų paramą, egzistuoja tam tikri tikslai. E, žinome, kad dešimtieji metai bus kovos su skurdu metai ir siekiama sukurti pagrindą žmonėms išgyventi. E, yra numatyti tam tikri laikinieji laikotarpiai ar pereiname į laikotarpį, kai žmonės e, nėra netekę darbo, paskui jiems taikomas tam tikros sąlygos, e, galimybės mokytis. Ir vis tik tai reikia kur kas geriau valdyti visus veiksmus, kalbu apie socialinės apsaugos ir gerbuvio sistemas e, ypač jau kalbėsime apie žmonės, kurie užsims atsitiktiniais darbais, labai dažnai gali atsitikti taip, kad socialinės apsaugos sistemos nereaguoja į tokių žmonių poreikius. Kartais žmonės netenka teisės įvairias išmokas dėl to, kad jie bus dirbę, pavyzdžiui, penkias dienas. Ir į tuos dalykus reikia pasižiūrėti iš esmės ir išplėtoti atitinkamas nuostatas. Dar vienas dalykas - paskatinamosios priemonės kai kas jas taip vadina, bet gal jos net bausminės priemonės gali būti taip pavadintos. Reikia taip pat jas labai atidžiai išanalizuoti, pasižiūrėti, kad jos nesikirstų su rekomendacijomis dėl kovos su skurdu ir tikslais. Ypač, kai nėra daug darbo vietų, negalima bausti žmonių už tai, kad jie nedirba, nes to darbo iš tikrųjų nėra pavyzdžiui, reikalauti žmonių, kad jie kažką darytų, kas iš tikrųjų bus labai sudėtinga. Prieiga prie aukštos kokybės paslaugų tai yra labai svarbus dalykas, tiek komisija, tiek taryba apie tai kalba. E, tai taikoma bendrai ir žmonėms, kurie turi ir neturi darbo, bet ypač pažeidžiamiems žmonėms kurie nebepatenka į darbo rinką, reikėtų daugiau paramos, reikia galvoti apie individualiai teikiamą pagalbą, įvairias e, sudėtingas ir tarpusavės susijusias priemonės. Man regis, kad komisija ir taryba kalba apie aprūpinimo būstų dalyką kaip labai svarbu, nes dažnai nes pakankamai neįvertiname to, kaip svarbu turėti pastovių adresą žmogui. Ypač norint vėl grįžti į darbo rinką. Mes e, komitete labai daug kalbame apie antidiskriminacinės priemonės ir reikia pasižiūrėti, kaip jos bus taikomos. Žinau, kad e, yra žmonių, kaip pavyzdžiui, tų, kurie turi psichinės veikatos problemų, jie dar dažniau diskriminuojami negu kiti. Reikia taikyti priemonės, kurios atsižvelgtų į skirtingus sudėtingus poreikius. E, kai kurios valstybės narės sako, kad žmonės turėtų e, bent jau turėti galimybę 40 valandų per savaitę e, į mokytis bet valstybėse narėse tos nuostatos yra skirtingos. Daug sukaupta patirties dėl socialinio fondo paramos. Bet ne visada mes pasidalėme geriausios praktikos patirtimi ir pranešime aš apie tai bandysiu kalbėti. Nemažai organizacijų išreiškė susirūpinimą, su kuriomis aš bendravau, kad dėl to, kad socialinis fondas Aišku, jisai skirtas padėti žmonėms grįžti į darbo rinką, bet reikia užtikrinti, kad nebūtų nutrauktos tam tikros programos skirtos žmonėms, kurių poreikiai yra sudėtingi, kad jie netaptų lengvų taikinių. Būtent gal, jeigu bus tik galvojama apie žmonės, kuriuos reikia gražinti darbo rinką, gali būti pamiršti žmonės, kurie turi kitokių ypatingų poreikių. Tai yra klausimai, apie kuriuos kalbama pranešime. Ir aš suprantu, kad į viską neatsižvelgta net ir tokioje siauroje srityje. Čia, čia nekalbam apie tai, kaip padėti žmonėms e, grįžti į darbą, kai darbo vietų šiuo metu nėra labai daug. Aš noriu pasakyti, kad kartais kas nors komitete norės pasiūlyti praplėsti tam tikras nuostatas ir aš dabar pasikliausiu jūsų nuomonėmis. Labai ačiū. Keletas žmonių nori kalbėti. Ponas Farber, Farber, panelin. Employment. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš galiu suprasti, kodėlgi tiek, daug, tiek mažai e, parlamentarų yra čia. Man kyla baisi nuojauta, kad kuriame vis daugiau dokumentų turinčių vis mažiau prasmės. Taigi, e, ponios Lambert, e, pranešimas aš labai gerbiu kolegės, tačiau nesuprantu, kam reikia tokio pasiūlymo, juk jau šimtą kartų tai buvo kartota ir pasakyta ir komisijos bei parlamento krūvos dokumentų parengta. Aš nežinau, ar verta kartoti e, šimtą kartų tą patį, tuo labiau, kai kartojimas neduoda jokios naudos. Šiuo metu Europoje stebime augantį protekcionizmą ir tūkstančiai darbuotojų praranda darbą, o mes kalbame apie dokumentus, kurie vargiai kažką pakeis. Aš neturiu pateikęs pakeitimų, tačiau tikiuosi, jog e, šis dokumentas netaps tuščiu e, minčių ir pakeitimų rinkiniu. Pone Lin, prašom. Uh, Ačiū, suprantu tokią nuomonę, tam tikrų mastų, tačiau nesakysiu, kad čia nieko nepasiekiama. Tačiau noriu padėkoti Džin už atliktą darbą, už tai, ypač už tai, kad ji paminėjo socialinės realybės inventorizavimo ataskaitą, pranešimą. Žinoma, daug kas dubliuojasi, bet vis tiek, man atrodo, teisinga, kad parlamentas pateikė savo nuomonę apie esamas, esamas komisijos dokumentus. Taigi, Aš pateiksiu keletą pakeitimų ne dėl to, kad aš manau, kad pranešimas ir nėra geros, tačiau žinau, kad kai yra mažai vietos, labai sunku viską aprašyti. Turiu vieną klausimą dėl šeštos dalies, nors aš esu už minimales pajamas. Nemanau, kad tai yra pats geriausias būdas pasiekti per direktyvą. Čia e, sakoma, kad e, e, kviečiama nu, priimti direktyvą dėl atitinkamo minimalių pajamų. Manau, kad minimalios pajamos gali būti nustatytos valstybės narės lygiu, tačiau nemanau, kad ES turi kompetenciją direktyvoje tvirtinti tokias nuostatas. Septintoje dalyje dėl minimalių atlyginimų galbūt būtų naudinga pakeisti formuluotę ir papartoti minimalių pajamų savoką. Bet e, čia kalbama apie tai, kad valstybės narės aktyviai svarstytų minimalių atlyginimų politiką. Man atrodo, kad šešta ir septinta dalis E, kalba apie skirtingus dalykus, bet galbūt būtų geriau naudoti tas pačias, tos pačius terminus. Jūs kalbėjote apie psichinę sveikatą ir aš pateiksiu keletą pakeitimų dėl šios temos, nes iš tikrųjų daug žmonių nepatenka į darbo rinką ir netgi yra išstumdami iš visuomenės dėl psichinės veikatos ir tai atrodo, e, tai yra e, negalios našlaitė tam tikra ir pateiksiu pakeitimų taip pat dėl narkotikų ir alkoholio, piknaudžiavimo narkotikais ir alkoholiu, nes tai taip pat didina socialinę atskirtį ir reikėtų pagalvoti apie tai, kokia yra geriausia patirtis, kaip būtų galima įtraukti žmonės į visuomenę, jeigu jie, kai jie turi problemų su narkotikais ir alkoholiu, kaip jas integruoti į visuomenę. Kalbant apie 14 dalį. Galbūt būtų gerai paminėti 2000 metų e, užimtumo direktyvą, nes aš, kiek žinau, ne visos valstybės narės iki galo yra ją įgyvendinusios, kai kurios iš viso jos neįgyvendina. Ir, man atrodo, e, pranešime reikėtų priminti, kad yra tokia užimtumo direktyva nes kada čia kalbame apie aktyvę, aktyvę įtraukti į darbo rinką, taigi tai būtų svarbu paminėti, ypač dėl tų valstybių narių, kurios neįgyvendino direktyvos ir kurių atžvilgių vykdomas yra pažinimo procedūros. Kaip ten būtų, ačiū Džin už darbą. Ačiū, ponė Simer, po to ponė, ponė Topolas. Ačiū. Norėčiau padėkoti poniai Lambert už parengtą pranešimą. Mano nuomonė, šis dokumentas tikrai yra pakankamai patrauklus, aš jį palaikysiu. Dėl dviejų klausimų norėčiau pasisakyti. Pirmiausia, pateiksiu pakeitimų kurie papildo, sukonkretizuoja pranešimą, e, padaro jį labiau struktūruotą. Ir viso to tikslas būtų nustatyti konkretesnius tikslus. Būtent, kad lašas po lašo net akmenį pratašo, nes mes e, turime tikslų, esame jos suformulavę, galime tai kartoti ir reiktų kartoti. Todėl norėčiau kažkokių konkrečių tikslų, būtent, kad būtų, pavyzdžiui, aktyviau valstybėse narėse e, kovojame, kovojame su skurdu. Antras aspektas, kurį norėčiau pabrėžti, aš esu labai dėkinga, Džin Lembert, už e, formuluotės 10-18 dalyse, kadangi iš jų aiškėjo, jog yra labai kompleksiška problema ir kad ne visuomet žmonės telpa į tas nišas, į kurias mes juos bandome sudėlioti. Yra tam tikrų grupių visuomenėje. Ir dėl jų bandoma e, daryti kažką, bandoma įtraukti į aktyvę darbo rinką šias visuomenės grupės, tačiau iš anksto aišku, jog visos šios pasiekmes bus beprasmės. Todėl kartais aišku, jog ne visuomet visos e, pastangos duoda vaisių. Kol kas valstybėse narėse pernelik daug dėmesio skiriama e, tokiems projektams finansuoti, kurie orientuojasi į, sugražinim, į asmenų sugražinimą į darbo rinką. Ir man atrodo, kad ne visose valstybėse narėse yra vienoda padėtis. Vienur tokios E, aktyvės, aktyvos įtraukties priemonės finansuojamos mažai, kitur nepakankamai, dar skiriama nepakankamai laiko problemų įgyvendinimui, kad pavyzdžiui žmogus iškeliamas iš savo e, nišos pusmečiui, o po to numetamas atgal, kad ne visos finansavimo priemonės duoda naudos. Ir ką dar norėčiau pabrėžti jog mes čia nekalbėtumėme apie tos, apie asmenis, kurie yra neįgalus. Jie e, yra finansuojami per visokiausius kitokius projektus ir gal nereikia tiek daug kalbėti apie diskriminavimą Aš norėčiau, kad būtų susikoncentruojama į asmenis, kurie ilgą laiką neturi darbo, kurie neturi socialinių įgūdžių, ar yra juos praradę, ar turi kažkokių kitokių problemų. Noriu, kad būtų galima užtikrinti geresnį, geresnės psichologinės švietimo konsultacijas, kad žmogus nebūtų paliktas vienas savo bėdoje. Ir aš bandysiu visas šias mintis perkelti, perteikti savo pakeitimais. Ačiū, ponia Painajotopulus dabar. Ačiū, ponia pirmininkė, tikrai porą žodžių pasakysiu atkreipsiu dėmesį, kad kolega, kuris išėjo iš salės, buvo visiškai teisus, perteklinė yra ši diskusija, diskusijos neduos daug naudos, bet šiaip ar taip mes privalome teikti sprendimus, siūlyti išeitis. Žinoma, negalime vadovautis e, tam tikromis klišė, kurios pernelyg dažnai išryškėja iš pakeitimų, jog mes turime įsikalę kažkokias idėjas. Dėl viso to o, kyla e, neveiklumo pavojus. Reikia suvokti, jog keičiasi žmogus, reikia keisti ir mūsų pakeitimus. Žmogus e, gyvenime susiduria su įvairiausiamis situacijomis ir į tas situacijas reikia reaguoti mūsų pakeitimais. Keit, žmogus sensta, keičiasi ekonominė situacija bei tai panašiai. Taigi klausimas yra labai sudėtingas Todėl neturėtumėme e, bandyti suskirstyti asmenų į labai konkrečias kategorijas. Pabandykime tiesiog apibriežti tas asmenų grupės, kurios neturi mm, prieigos prie darbo rinkos, kurių prieiga yra apribota. Mes turėtumėme padėti žmonėms sugrįžti į darbo rinką. Reikia pasirūpinti atitinkomis prielaidomis tam pasiekti. Tačiau, ko mes turėtumėme vengti, e, pavyzdžiui, tokių sprendimų, dėl kurių reiktų direktyvų. Pavyzdžiui, kad būtų nustatyta visur minimali alga. Tai tikrai nepadės. Tiesiog reikia pabandyti per įvairiausias priemonės užtikrinti žmogui orų gyvenimą. O minimali alga tokio gyvenimo tikrai neužtikrina. Eh, Dėkuoju. Visi norėjusiai pasisakė, ponė Kalentrino iš komisijos žodis jums. Eh, ponas pirmininkė, gerbim parlamento nariai. Dėkuoju už diskusiją. Komisija labai sveikina šį pranešimą. Jau nuo pradžių Europos parlamento pagrindinės vaidmuo buvo pripažintas komisijos šios iniciatyvos požiūriu. Komunikate 620 paskelbtame 7 metais buvo paskel, pradėtas antras konsultacijų etapas. Komisija pateikė pasiūlymą patvirti bendruosius principus ir praktinės gairės aktyvios įtraukties srityje. Matoma, kad pagrindinis principas ir principai e, bu, atsispindės tarybos išvadose ir parlamento rezoliucijose. Komisija patvirtino praktinės gairės spalį pernai metų, taryba gruodį patvirtino išvadas ir dabar mes matome rengiamą pranešimą, labai esame juo patenkinti, kadangi tai rodo, jog ES institucijos nori veikti šioje srityje, reaguoti. Vienas paaiškinimas dėl apibrėžimo ir motivacijos šios iniciatyvos. Pranešėja apie tai kalbėjo ir dar noriu, norėsiu keletą žodžių pasakyti apie numatomas priemonės. Iniciatyva dėl aktyvios įtraukties nėra paprasčiausia iniciatyva įtraukti žmonės į darbo rinką. Jei pasižiūrėsime į pirmąją pastraipą spalį paskelbtą, tų rekomendacijų pamatysime, kad šią iniciatyvą siekiama e, taikyti aktyves integracijos e, politikas, e, kuriomis siekiama užtikrinti kokybišką darbą tiems, kurie gali dirbti ir taip pat numatyti pakankamai išteklių žmonėms oriai gyventi veiksmai skirti visiems, kurie yra išstumti iš darbo rinkos Ir noriu pariminti Jums, jog rekomendacijos teisinis pagrindas yra 137 H straipsnis, kuriame kalbama apie žmonių integravimą, žmonių, kurie yra išstumti iš darbo rinkos. Pripažįstama iniciatyvoje, kad egzistuoja du keliai integracijai. Reikia skatinti integraciją į kokybišką tvarų darbą tiems, kurie gali dirbti ir išbristi iš skurdo, bet komisija pripažįsta, kad tai nėra gyvybinga galimybė visiems, dėl to reikia skatinti galimybę visiems į teisingą ir pakankamą, teisingas ir pakankamas paramas ir komisija savo nuomonėje dėl aktyvios įtraukties apie tai daug kalba. Kalbam apie tai, kad žmonės e, turėtų galimybę dalyvauti visuomenėje, pavyzdžiui, per savarankišką darbą, e, kad būtų numatyta geresnė prieiga prie socialinės apsaugos, E, paslaugų, mokymo, atitinkamos veiklos tam, kad kiekvienas žmogus galėtų būti aktyvus visuomenės narys. Tuo pačiu norėčiau pabrėžti dar vieną dalyką susijusi su pirmu pasisakymu. Kodėl reikia tokio pasiūlymo? Tai yra pirma, pirmas komisijos pasiūlytas teisinis dokumentas dėl socialinės įtraukties po to, kai socialinės nuostatos buvo įrašytos 97 metais į Amsterdamo sutartį ir patvirtintos 99 metais. Tai yra pirmas teisinis teis, dokumentas socialinės apsaugos srityje, kuriam, kuriuo kuri pateikėt pasiremta sutarties nuostatomis dėl socialinių dalykų galime pasakyti, jog tai yra svarbus žingsnis į priekį. Jeigu pasižiūrėsime į dokumentų hierarchiją, rekomendacija yra patvirtinta, ji turės e, svarbu ryšį su ankstesniais komunikatais ir mūsų nuomonė E, šis dokumentas yra svarbus ypač dabar, kadangi vis didesniam skaičiu žmonių iškyla problemų dalyvauti pilnakraujiškai darbo rinkoje ir komisija šiais metais pabrėž dažnai šį aspektą, ypač ekonomikos nuosmukio akivaizdoje. Tai tiek dėl turinio, tiek dėl sąlygiškumo mes sutarėme su praneši, pranešė ir taip pat kalbame, kalbame su valstybėmis narėmis, kad jos taip pat imsis veiksmų. Mums reikia pabrėžti sąlygiškumo klausimą ir noriu pasakyti, kad rekomendacija numato tam tikrą silp, jeigu taip galima pasakyti, silpną sąlygiškumą, nekalbama tik apie darbo vietos užtikrinimą, kalbama apie tam tikrų priemonių socialinės paramos derinimą su pavyzdžiui mokymu arba darbo ir mokymo dalykų susijimą. Taip pat kalbama apie socialinio integravimo priemonės kitų žmonių atžvilgių. Taigi e, reikia galvoti apie tą salgiškumą ir apie tam tikras prievalės, kurias turi žmonės visuomenės požiūriu. Skurdas. Šis klausimas yra labai svarbus. Kaip žinia, Prancūzijoje yra priimta tam tikrų nuostatų, siekiant susijęti paramą žmonėms, kurie dirba ir paskui netenka darbo. Egzistuoja bendri principai e, ir dėl darbo rinkos reikia užtikrinti kokybiškas darbo vietas tam, kad būtų ir tam tikras pašalpas tam, kad būtų užkirtas kelias dirbančių žmonių skurdui. E, tai galbūt naujas dalykas lyginant su 92 metų rekomendacija tuo metu. E, aš kalbu dabar apie aprūpinimą būstų, nes taryba tuomet apie tai nekalbėjo. Socialinis būstas yra tarsi trečio ramščio elementas. E, jo svarba buvo pripažinta ir valstybių narių. Socialinės apsaugos komitetas nutarė, kad bus e, devintieji metai, e, metai skirti kovoti su benamystė ir su ir skirti būstui užtikrinti. Dabar keletas e, minčių apie ateitį apie kurias kalbama pranešime taip pat. Šios rekomendacijos tikslas e, kalbam apie socialinę pagalbą, apie jos taikymą tam tikrame kontekste. E, dabar egzistuoja jau sistema, mes pagal ją galime stebėti, kaip įgyvendinama rekomendacija, taikomas atviras koordinavimo metodas. Kitą savaitę, e, ketvirtadienį, socialinis komitetas svarstys šios klausimus ir tikimės, kad e, kovo mėnesį socialinės apsaugos komiteto laikina darbo grupė kuri užsima aktyvios traukties klausimais, susitiks ir aptars tolesnius žingsnius, tai bus vėlgi dar kartą aptarta e, balandžio 24. Socialinis e, komitetas jau numatęs, numatęs e, šioje srityje tam tikrus veiksmus, diskusijas, aptarti tokius kaip aprūpinimas būstų mastu, e, prieiga prie darbo rinkos, parama pajamoms ir komisijos tarnybos reguliariai stebės, kaip yra įgyvendinama ši iniciatyva veikia ES tinklas, susidarytas iš nacionalinių e, ekspertų, bus praneštas, padarytas pranešimas dėl minimalių, minimalios paramos sistemų Ir dar norėčiau pabrėžti, kad egzistuoja vietos valdžios atitinkamų struktūrų tinklas, užsiminantis aktyvios įtraukties klausimais. 2009 e, metais kovo mėnesį vyks susitikimas to tinklo atstovų ir dabar jau yra keliose vietose e, įkurtos atitinkamos observatorijos, e, kurios pasižiūrės į skirtus aspektus, susitiks su suinteresuotomis pusėmis tam, kad būtų galima pasižiūrėti, kaip atitinkamos rekomendacijos yra įgyvendinamos. Mes turime numatę bendrų įvairių projektų, partnerių peržiūrų ir taip toliau. Tokiu būdu komisija gali patikinti parlamentą, kad šios iniciatyvos imsis rimtai, kad užtikrintų mm, deramą jos įgyvendinimą. Ačiū. E, Ačiū. Viena pastaba koordinatorių posėdėje nusprendėme, kad tai bus paskutinis pranešimas savo iniciatyva. Vienas iš paskutinių ir priežastis tam yra tokia, kad šios klausimus jau daugelį kartų esame nagrinėję, bet šis, šis teisės aktas yra e, griežčiausias, toks stipriausias ir todėl mes norime šį kartą pateikti savo nuomonę. Labai dažnai mes kartojame jau anksčiau išsakytas nuomonės, tačiau būtų keista, jeigu mes savo nuomonės nepareikštume, jeigu ne, kai, kai šį kartą turime teisės aktą šioje srityje, nors tai yra, tai, tai yra rekomendacija, bet vis tiek tai yra teisės priemonė. Pone Lambert, Labai ačiū už visas mm, pastabas ir e, informaciją, kurią patikė komisija. Tikiuosi, kad e, ponas Faber Prahos draukimą į observatorijų e, tinklą konkrečią priemonę palaikys. Aš suprantu, kad yra ribos, ką galima padaryti praktiškai, nes E, Visą tai perina prie to klausimo, kaip panaudojame sanglaudos fondus ir kitas finansinės priemonės, ir kitas politinės priemonės. Na, žodis e, sistema gali skambėti labai gražiai, bet rezultatai turėtų būti praktiški. Dėl kai kurių iškeltų klausimų turiu pripažinti, kad direktyva dėl minimalių pajamų, tai yra tiesiog pabandymas e, e, iškelti tokią idėją ir pažiūrėti, kas iš to išeis. Akivaizdu, kad e, valstybės narėms tai yra rūpimas klausimas, ką turėtų apimti minimalios pajama, minimalios pajamas, kad žmonės jaustųsi įtraukti į visuomenę, o ne jos paribyje. Tai, man atrodo, didėjanti problema, e, kuri dar sustiprės per ateinančius kelius, e, galbūt metus. E, suprantu, ką žmonės sakė čia apie žmonės turinčius problemų dėl piknaudžiavimo narkotikais ir alkoholiu. Ir turime čia siekti tam tikrų, tikrų tikslų galbūt kažką naujo galėtume čia padaryti, kad pasiektume konkretesnių rezultatų. Užimtumo direktyva, žinoma, yra e, susijusius šiuo klausimu ne tik dėl darbo rinkos klausimų, bet galbūt ir socialinės įtraukties bendrųjų principų. Taigi, aš e, lauksiu e, tų pakeitimų ir e, pirmininkas tikriausiai primins mums, koks yra galtinis terminas pakeitimams ir galbūt galėsime užpildyti kai kurias spragas, e, kurias aš suprantu esu palikusi e, pranešime po komisijos pristatymo. Taigi labai ačiū. Ja, jag ska titta i mina papper för att eh, se slutdatum. Gerai. Pakeitimų terminas yra vasario 16 diena, vidurdienis. Taigi, baigiame šią diskusiją. Šiam kartui. Ir pakeitimus aptarsime kovo 2 dieną, o balsuosime kovo 31 dieną. Ir tikiuosi per paskutinę plenarinę sesiją patvirtinsime gegužės mėnesį šį dokumentą. Taigi baigiame diskusiją ir baigiame darbą šį ryt. Susitiksime vėl trečią valandą po pietų. Pusę to eftermiddag.